Uh, good morning, everybody. Uh, my name is Inés Zuber. I... Labą dieną, aš esu Inės Zuber. Aš esu užimtumo komiteto vicepirmininkė Europos parlamente. Dabar kalbėsiu portugališkai. Labas rytas. Labai sveikinu visus atvykusius į bendrąjį užimtumo socialinių reikalų komiteto posėdį kartu su keturiomis agentūromis. Keturiomis agentūromis, kurios veikia šioje srityje. Mes kalbėsime apie Europos socialinį modelį, tai yra pagrindinis variklis siekiant užimtumo Europoje. Savo seminare šiandieną džiaugiamės galėdami išklausyti labai garbių prelegentų, kurie yra, mes esame rengę panašių seminarų ir anksčiau. Birželio 30 dieną 2011 metais pirmą kartą ir prasidėjo šių seminarų serija. Pirmiausia, pirmame seminare mes kalbėjome apie jaunimo nedarbą Visi puikiai žinome, su kokiais sunkumais susidurėme dabar, kalbant apie švietimą, mokymą, darbo vietas. Apie tai mes kalbėjomės ankstesnio seminaro metu, mes kalbėjomės apie tai, kad reikia kurti specifines, tikslinės darbo vietas jauniems žmonėms, reikia kurti tinklus. Taip pat kalbėjomės apie jaunų žmonių likimą, tokių žmonių, kurie, kuriems sunku surasti pameistrystę, mokymą ar darbo vietą. Mes panalizavome galimybės, kurias galėtų pasiūlyti agentūros ES ir kaiminėse šalyse. Na, o šiandieną mes pakalbėsime apie tai, kas buvo pasiekta nuo ankstesnio mūsų seminaro, ką galėtų nuveikti agentūros, kokias sinergijas būtų galima e, suformuoti e, tarp tų keturių agentūrų. Kalbėsime apie Europos socialinį modelį. Jį analizuosime. Ir aš norėčiau labai šiltai pasveikinti ministrą Valerijų Lazar. Tai yra Moldovos ūkio ministras, kuris šiandieną pas mus atvyko. Jis bus vienas iš mūsų prelegentų diskusijose vėliau. Taip pat norėčiau pasveikinti atstovus iš keturių agentūrų. Christian Letmayer iš SEDE FOP agentūros. Krista Četle iš EU U. Oša, Seban iš ETF ir Juan Melendės Valdes iš Eurofound agentūros. Norėčiau paprašyti šiandieno seminaro dalyvių užpildyti klausimynus, kurie buvo jums išdalinti. Juos užpildytus tuos klausimynus galėsite vėl e, sugražinti, atiduoti sekretariato darbuotojams organizatorių vardu dabar norėčiau žodį suteikti Kristijanui Letmajer, kuris pasakys SEDEFOP, SEDEFOP agentūros vardu. Ponios ir ponai, e, agentūros vardu man labai malonu visus jūs pasveikinti. Norėčiau padėkoti poniai Beres ir poniai Zuber ir visam užimtumo komitetui už tai, kad surengė šiandienos e, seminarą. Ypač norėčiau padėkoti Flatsvonė, kuris e, pasakys pagrindinę kalbą greitai. Taip pat e, norėčiau vicepremjerų iš Moldovos padėkoti, Europos parlamento nariams Becker, Gönč, McIntyre, ponui Kombuchen, kuris yra Simet generalinis direktorius, Fischbach Pitel, Europos Sąjungos viešų paslaugų sąjungų federacijos generalinis sekretorius ir Boduan Regų Europos politikos patarėjų biuras iš Europos komisijos. Nors ir sudėtinga pasakyti iš tikrųjų, kas yra tas Europos socialinis modelis, bet e, būtent tai yra ypatingas požiūris į socialinės investicijas, saugumą, flex, flex saugumą, Ir tuo ES skiriasi nuo Junktinių Amerikos valstijų. Yra įvairių ideologijų. Tačiau tos įvairios ideologijos ir sudaro mūsų tapatybės esmę. 2012 metais Barosas kalbėjo apie modernizuotą socialinės apsaugos sistemą ir pabrėžė, kad socialinis dialogas yra esminis socialinio modelio elementas. Piliečiai galbūt nelabai pastebi, tačiau ES visuomet ir ypač šiandieną turi tą socialinį komponentą. Skandinavijos pavyzdžių, Austrijos ir Vokietijos pavyzdžiai rodo, kad tai nėra kliūtis bet priešingai tai yra priežastis, kuris skatina konkurenciją. Priešingai, tvarus konkurencingumas tam tikrą prasme santykiauja su socialinėmis investicijomis ir apsaugos sistemomis. Kadangi šiandieno seminaro tikslas ir yra socialinis modelis, tačiau e, esmė mūsų seminaro yra pamastymai apie tai, kas ir taip akivaizdu. Eurofound OŠA, ETF, SEDEFOP, visos keturios agentūros svarsto tuos klausimus, kuris dabar, kuris dabar labai, kurie dabar labai rūpi ir ES institucijoms. SEDEFOP 75 metais buvo įsteigta agentūra, tai buvo viena iš dviejų pirmųjų agentūrų. Visos keturios agentūros yra valdomos trišalių valdybų Tokiu būdu socialiniai partneriai gauna galimybę pasakyti, jų įtrauktis ir dalyvavimas mums yra labai svarbu, kaip pabrėžė ir ponas Barosas. Taigi šia prasme aš manau, kad šiandienos seminaras yra puikia galimybė parodyti, kaip agentūros prisideda prie vykstančių diskusijų apie socialinį ES politikos komponentą. Tokiu būdu ES prieartėja prie piliečių ir tokiu būdu ES įvaizdis pagerėja ir taupimo metu e, matome, kad kai kuriuose valstybėse to skepticizmo yra vis daugiau ir labai svarbu, kad ES piliečių gyvenimas pagerėtų. Taip pat norėčiau padėkoti tiems kolegoms iš užimtumo komiteto ir agentūrų, kurie šiandieną prisidėjo rengiant seminarą. Ir tą padarė labai puikiai. Dėkoju. Obrigada, Sr. Letamir. Um, i... E- Ačiū. Pone Letmajerį. Norėčiau dabar žodį suteikti ponui Ksavyje Pratsmonė, kuris yra švietimo ir kultūros E, direktorato, generalinio direktora, direktoriaus pavaduotojas. Mes išklausysime svarbiausią kalbą, kurią jis pasakys šiandien seminare. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma padėkoti užimtumo komitetui. Ne tik dėl to, kad į visai neseniai, prieš du su pusę metų aš e, turėdavau daug e, darbo su jūsų komitetu, dalyvavau konstruktyvėse diskusijose su jūsų komiteto nariais, su, ypač su ponė Pervonš Bereš. Ir aš sakau tai nu, masydamas ir apie ateitį. Ir kurdami Europos ateities socialinį modelį turime suvokti, kad užimtumo e, įgūdžių dėgymo politika turi būti plėtojama lygia greta. Ir galbūt kai kurios institucijos ES lygmenių ir e, valstybėse narėse ne, visa, ne visada palaiko reikalingą ryšį. E, pamastykime apie tai, kaip, kaip ką apie mus pagalvotų piliečiai, kurie ne viską žino apie ES institucijas, jeigu suvoktų, kad tos keturios pagrindinės institucijos veikiančios šioje srityje nebendrauja pakankamai. Uh, Ir šiandien susitinkame su šiuo agentūrų atstovais visų pirma dėl to, kad tos agentūros mums padės primin... kurti politikos planus, kurie bus paremti visa e, aktualia reikalinga informacija ir duomenimis. Mums reikia daugiau informacijos, mums reikia daugiau žinoti apie tai, kas vyksta, e, kaip keičiasi socialinės gerovės sistemos valstybėse narise. Galiausiai noriu pasidžiaugti tuo, kad šis seminaras e, pavadintas e, socialinė Europa ir konkurencingumo veiksnys. Kodėl? Europos socialinio modelio esmė yra ne tik tai, kad solidarumas yra geras dalykas, socialinis dialogas yra geras dalykas, bet kad tai yra svarbiausias veiksnys užtikrinantis konkurencingumą. Jei mes norime išlaikyti Europos socialinį modelį, mes negalime vien tik tai stiprinti solidarumo. Turime kurti ekonominį solidarumą. Manau, kad tai yra didžioji paslaptis ir kad agentūros šiandien mums papasakos, kaip to pasiekti. Norėčiau visų pirma e, aptarti keletą dalykų. Visų pirma, pristatyti socialinio modelio e, padėtį, kokios perspektyvos laukia mūsų ateityje ir paliesti dar vieną man svarbę sritį kuri yra pamirštama ir kuri turėtų vaidinti daug svarbesnį vaidmenį apmąstymuose apie Europos socialinio modelio ateitį. E, aš kalbu asmeniškai kaip asmuo, nes neturiu įgaliojimų kalbėti visos Europos komisijos vardu apie socialinį modelį ir e, norėčiau pakomentuoti dabar egzistuojantį socialinį modelį. Be abejo, visi instrumentai, kuriuos Europa taip nuosekliai e, kūrė e, per pastarosius šešis metus ir visi, visiems šiems modeliams dabar atėjo išbandymų metas, krizės laikotarpiu, finansinių suvaržymų laikotarpiu viešiesiems biudžetams iškilo ypatingai didelių iššūkių. Ir todėl tai sudėtingas laikotarpis socialinės gerovės modeliui. Kokį vaidmenį Europa čia galėtų suvaidinti? Manau, kad būtų uh, E, geriausia vengti tuščių pasisakymų apie e, Europą ir suvokti, su kokiamis ribomis mes susidurime. Visų pirma, konstitucinėmis e, užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo srityje parlamentai Ir valstybės pagidauja, kad Europa vaidintų tik ribotą vaidmenį. Ir Vokietijos konstitucinis teismas paskelbė savo nutapti Lisabonos sutarties, pareiškė, kad socialinė politika ir, bei žimtumo ir švietimo srities politika neprieštarauja e, šalies konstitucijai, bet tik tiek. Tačiau noriu pabrėžti, kad nesutartis, o politika, nacionalinė politika padės kažko pasiekti. Todėl mes turime parodyti piliečiams, kad Europa gali nešti teigiamą indėlį užtikrinant Europos socialinio modelio išlaikymą ir jo suklestėjimą. Ir čia turime e, nepamiršti trijų kliūčių, trijų kliuvinių Europos socialiniam modeliui. Visų pirma, e, pačios tos politikos socialinėje ir užimtumo srityje pobūdis ir prigimtis. Pakalbėkime apie energetiką. Jei norime e, plėtoti energinio saugumo politiką, tam reikia visų pirma įvertinti ekonominės realijas, techninius aspektus, taip pat suvokti, kad reikia siekti e, sudėtingo nacionalinio nacionalinių interesų subalansavimo ir kompromiso. Jei žvelgiame į Europos socialinį modelį, reikia visą tai, tą patį daryti ir dar priedo. Reikia suvokti, kad tai susiję ir su socialinė, e, kultūrinė aplinka bei politiniais įsitikinimais atskirų valstybių. Galbūt tie veiksniai nėra tokie apčiopiami, bet jie egzistuoja ir jie yra realūs ir į juos atsižvelgti nėra lengva, bet tai užtikrina pridėtinę vertę, nes socialinės ryties politika užtikrina socialinę gerovę. Ir todėl tų veiksnių negalima neįvertinti. Kitas dalykas, kurį norėčiau aptarti, tai paradoksas. Viena vertus, socialiniai pokyčiai, tai, kas e, sukuria papildomą naštą socialiniams modeliams, yra e, motivuoti tam tikrų veiksnių mūsų visuomenių gyvenime. Ir mes galime kalbėti apie žemyninį, skandinavišką, saksonišką modelį. Kita vertus, globalizacijos procesai e, reikalauja mm, logiškų pas, pasaulio valstybių ir Europos Sąjungos valstybių veiksmų šioje srityje. Manau, kad globalizacijos poveikis pasaulyje ir tikrai Europoje, Europos socialinė modeliu yra uh, paprastas, tačiau jis nėra vis dėlto iki galo įvertinamas, kai buvusi Sovietų sąjunga, Indija, Kinija nusprendė e, pradėti dalyvauti pasaulio prekyboje, pasaulio prekybos ekonomikoje, pasaulyje e, rinkos e, staiga nepaprastai išaugo ir būtent todėl iškilo grėsmė Europos socialinio modelio tvarumui dėl atlyginimų ir išaugusio konkurencingumo. Socialinės struktūros keičiasi, keičiasi viduje dėl, dėl gyventojų situacijos, dėl to, kad e, e tam modeliui iškyla didesnis spaudimas nacionalinės socialinės apsaugos organizacijos dažnai yra paremtos e, E, stabilaus šeimos modelio nuostata. Ne, neatsižvelgiama į emigrantų srautus, e, į vieno, tik, šeimas, kurios yra tik tai vienas iš tėvų. Ir čia iškyla trintis tarp vidinių socialinės apsaugos sistemų, globalinių demografinių veiksnių ir todėl labai sunku rasti nacionalinėms ir Europos institucijoms tinkamą vaidmenį šioje srityje. Galiausiai norėčiau aptarti dar vieną dalyką kliuvinį, kuris nebūtinai nėra suvokiamas, bet mes ne, neįvertiname jo poveikio. 20 tai yra 28 valstybių įvairovė. E, prisiminkime krizę, e, visuomenės situaciją, kiek moterų neturi darbo, kiek jaunų žmonių neturi darbo Europoje ir kokie. Ir įvertinkite modelius tame kontekste ir kokia skirtinga yra valstybių narių situacija. Ir todėl, kad parengtume prasmingus politikos planus ateičiai, e, kad jie būtų aktualūs visiems. E, negalime neįvertinti tos įvairovės svarbos ir kaip tai veikia socialinės apsaugos politika. Jeigu mes bandysime atsižvelgti į visų susijusių e, šalių interesus, tai gali būti, kad pas, patiksime pasiūlymą, kuris niekam nieko iš tikrųjų net neš. Nacionalinės socialinės politikos ypatumai mūsų gerovės sistemų vidinė dinamika, 28 valstybių įvairovė, kuri dar labiau išaugo per krizės laikotarpį, nes konvergencijos procesai sulėtėjo. Šie visi dalykai yra tikrai gyvybiškai svarbus ir mes privalome juos atsižvelgti, svarstydami socialinės Europos e, perspektyvas ateityje. Taigi noriu pakalbėti apie ateitį dabar. E, aptaręs problemas, kliūtis ir ap, suvaržymus, tikriausiai galiu šiek tiek pakalbėti apie Europos socialinį modelį, apie tai, e, kaip praktiškai jis galėtų veikti. Kaip užtikrinti, kad Europa kalbėtų vienu balsu, kai e, konstatuojame, kad krizės poveikis yra didžiulis ir kad jį veikia mūsų šalių ekonomikas, tačiau ne vienodai. Nežiūrinti tai, Europai ieškant kelio iš krizės, ji privalo rasti tokį socialinį modelį, kuris užtikrintų didesnį, stipresnį jo vaidmenį nei praeitie. Lab, dėl labai prie, paprastos priežasties, nes kaina, kurią sumokėsime, jei neinvestuosime į socialinį kapitalą, į švietimą, į, į įgūdžius, įgūdžių dėgymą. Ta kaina yra tokia, kurios mes negalime mokėti. Tai e, neužtikrins žinių ekonomikos ateities. O e, noriu taip pat pranešti ir gerą žinę. Europos piliečiai, Europos jaunimas, nečiūnti tai, kad jie skeptiškai vertina ES institucijas, e, puikiai žino, kad Europos socialinės gerovės modelis būtent ir sieja europiečius kartu. Paklauskite Europos piliečių nuo Rygos iki ateinų, ko jie, ko jie tikisi iš valdžios institucijų šiais krizės laikais, koks didžiausias iššūkis iškyla visuomenį, ką Europa gali nuveikti. Atsakymas bus gana paprastas. Užtikrinti, kad žmonės turėtų darbą, padėti skurstantiems, užtikrinti, kad pensijų ir socialinės gerovės sistema funkcionuotų, užtikrinti sveikatos apsaugos paslaugas, taip pat užtikrinti, pasiūlyti tokius įgūdžius ir galimybę įgyti tokių įgūdžių 21 21 amžiuje, kurie reikalingi. Problema yra ta, kad diagnozė nustatyti ne, nėra le, sunku, bet pasiūlyti sprendimus, receptus yra sudėtingiau. Europos integracija klesti, e, kai yra ekonominio pakilimo laikotarpiai, tačiau ji susilpnėja sudėtingais krizės laikotarpiais. Tie, kurie, e, naujoji komisija, kuri bus patvirtinta už aštuonių mėnesių, e, E, pradės savo darbą ir kadenciją suvokdama, kad ES reputacija priklausys nuo to, ar pavyks pasiūlyti tokią e, išeities iš krizės strategiją, kuri užtikrintų, kad Europos socialinis modelis atremtų jam iškylančius iššūkius. Tai sunku, bet nėra neįmanoma. E, Europos komisija ir valstybės narės gali pabandyti įvertinti uh, krizės poveikį socialiniams sistemams, užtikrinti teisingą ekonominę sistemą ir bandyti eiti augimo keliu. Prieš užbaigdamas, ir man atrodo, aš dar galiu kalbėti šešias minutės, pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką, pakalbėti apie tai, kodėl reikia daugiau padirbėti vienoje srityje, kuri jau žinoma yra ES darbo atvarkėje, bet kuriai reikėtų skirti daug daugiau dėmesio ir jų turėtų vaidinti daug didesnį vaidmenį. Švietimo ir įgūdžių akcentavimas, nes tai ta tema turi būti ypač akcentuojama per ateinančius penkis metus. Švietimas ir įgūdžiai yra nepaprastai svarbus Europos augimui ir konkurencingumui, darbo vietų kūrimui ir Europos gebėjimui keistis, užtikrintis sanglaudą tai vienintelė ekonomi, ekonomiškai pagrista logiška išeities iš krizės strategija, nes tik tai žinios ir patirtis mums padės įvertinti ir sukurti Europos gebėjimus, puoselėti Europos socialinę, socialinį modelį. Švietimo srityje mums grėsia tsunamio banga ir mums taip pat atsiveria galimybė čia e, užtikrinti Europos mm, pliusą, užtikrinti, kad tai taptų stipriaja Europos vieta. Įsivaizduokime, e, chirurgą dirbusi 1913 ir perkelkime jį į šiuos metus, 2013, į operacinę. Ir jis tikriausiai sugebėtų tik išplauti operacinės grindis. E, 1914 mokytojas e, perkeltas į klasę šiandien sugebėtų pravesti pamoką. Taip yra todėl, kad e, žinios ir, š, ir, ir technologijų ir e, raida nepaprastai paveikė mūsų visuomenę. Daugybės ryčių yra labai pažengsios. Atėjo laikas progresuoti ir švietimui, švietimo sričiai. Potencialas uh, kuris užtikrintų, kad žmonės daugiau mokytųsi, kad jie mokytųsi, kada jie nori ir e, mokytųsi to, ko jie nori. Aš esu ispanas, jūs tikriausiai esate girdėję apie Don Quixotą. E, ši knyga buvo parašyta prieš beveik 500 metų. Vis dėlto e, gebėjimas skaityti tą knygą, ją suprasti priklausė tik nuo to, ar galėjai gauti knygą ar galėjai ją skaityti prieš 500 metų. Šiandien ta knyga yra prieinama visiems, bet vis dėlto mes neįvertiname to, ką turime. Nepamirškime, kad mes turime kurti visuomenę savo vaikams. Ir noriu paraginti ateityje pastangas Europos ir nacionalinių lygmenius sutelkti į štai ką, kad švietimas taptų ne tik nacionaliniu prioritetu, kad tai taptų svarbiausių Europos darbo tvarkės punktų. Ir todėl noriu e, akcentuoti keturis iššūkius, kuriuos Europai reikės atremti švietimo srityje. Visų pirma, turime naujos informacijos ir įrodymų ir daugia su ESBO tą e, informaciją pristatysime Briuselyje. Visų pirma, faktai kad Europos, Europoje suaugę žmonės neturi pakankamai įgūdžių. Tik trys Europos valstybės e, gali pasigirti tuo, kad e, e, įgūdžiai ir gebėjimai atitinka poreikius ir daugybė, daugybėje valstybių narių suaugę žmonės neturi reikalingų įgūdžių ir todėl tai atsilieps jų konkurencingumui, o Europos socialinis modelis juk iš esmės yra konkurencingumo veiksnys. Vienas iš penkių suaugusių Europoje, bent jau taip teigia e, turimi duomenys, gali pasigirti tikrai, neturi įgūdžių reikalingų ir todėl jiems iškyla rizika, kad jie visiškai neras darbo. Taigi tai pirmasis iššūkis. Turime įrodymų, kad būtina e, didinti, gilinti suaugusiųjų įgūdžius Europoje. Kitas iššūkis e, - tikslinės investicijos. Kaip, juos, kaip tas investicijas surasti? Kaip, kaip buvo pasakyta, jei manai, kad švietimas, išsilanimas yra per brangus, tada pabandyk gyventi nieko nesimokydamas ir nežinodamas. Apie tai vyriausybės kalba metinėje e, augimo apžvalgoje. Akcentuojama, kad reikia investicijų į sritis užtikrinsiančias augimą, pavyzdžiui, švietimą. Tačiau net dešimt valstybių narių sumažino investicijas šioje srityje šiais metais. Trečiasis iššūkis įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimo klausimas. Egzistuoja daugybė sistemų ECTS, Bolonijos procesas, tačiau realybėje iš tikrųjų nėra apčiuopiamos ryties, kur idėjos žmonės smegenys, e, didžiausi protai galėtų laisvai judėti Europoje. Ir ketvirtas iššūkis, mes neišnaudojame e, potencialo švietimo potencialo e, visuomeniai. Mes nepasinaudojame švietimo ištekliais, kurie yra nemokami, siekdami e, švietimo kompetencijų centrų sukūrimo. Tai pakeis mūsų švietimo sistemų verslo paradigmą. Ir mes galime išnaudoti šią atsiveriančią galimybę. Šių keturių svarbiausių iššūkių valstybės narės pačios netrems. Ir čia atsiveria e, galimybę Europos Sąjungai dirbti su valstybėmis narėmis šioje srityje. Ir galiausiai, jau tikrai baigdamas, norėčiau akcentuoti štai, kad kai kalbėsime Europos, apie Europos socialinio modelio ateitį, turime pamastyti ir apie tai, kaip švietimo įgūdžiai galėtų prisidėti prie e, gerovės ir konkurencingumo užtikrinimo. Mes nesame vieni spręsdami šios klausimus. E, per ateinančius dešimtmečius Europą prie, turės priimti visus šiuos svarbius sprendimus. Ir turime nepamiršti, kad Europos Sąjungai svarbiausias iššūkis užtikrinti e, europiečių gyvenimo sąlygas, praktinės gyvenimo sąlygas, bet remiantis tokiu modeliu, kuris užtikrintų tvarų augimą, tvarų gerovės, gerovės modelį, bet turime žvelgti už savo sienų. Europos Sąjunga dažnai aiškina ir moko savo savo, aiškia savo partneriams ir juos moko. Europos Sąjunga vis dėlto yra įstatymų viršenybės, e, yra įvaizdis įkvėpimas įstatymų viršenybės srityje. Mes turime pasiūlyti tokį modelį, kurios, dėl kurio val, kitos pasaulio valstybės žvelgtų į mus taip, kaip jos žvelgia praeitie, kaip į įkvėpimo šaltinį. Ir tai apspręs ES reputaciją ir patikimą jos įvaizdį ateityje. Uh, Ir ta užduotis kurti e, aktualų Europos socialinį modelį tenka e, parlamentui ir o, agentūrų atstovai yra šiandien tam, kad patiktų informaciją ir kad mes galėtumėme surenkti diskusiją šio klausimu. Obrigada pelas suas palavras, foram bastante interessantes. Um... Labai ačiū. Labai įdomus buvo pasisakymas. Iš tiesų šiandieną gyvename tokiame pasaulyje, kur poreikiai dideli. Tačiau kartais pamirštame tikruosius iššūkius. O dabar pereikime prie tematinės sesijos. Išklausysime pristatymų kuriuos padarys visų keturių agentūrų direktoriai. Labai prašau apsiriboti, apriboti savo pasisakymus dešimčia minučių. Pirmiausia, Christian Litmajer, kuris yra CDFOP direktorius. Jis papasakos, kalbės savo organizacijos vardu apie tai, kaip rengėsi e, piliečiai darbo rinkai tokioje situacijoje, kuri keičiasi reformuojama. Ponės ir ponai gerbiami parlamento nariai, CDFOP yra profesinio ūkdymo ir mokymo e, agentūra. Tai yra agentūra, kuri remia ES politiką, teikdama įrodymus ir prisidėdama prie politikos įgyvendinimo tai ne vien tik tai reiškia artimą bendradarbiavimą su Europos komisija, valstybių, valstybių narių vyriausybėmis ir socialiniais partneriais, tai reiškia ir kad yra keičiamas informacija, diskutuojama su ES institucijomis, komitetais, suinteresuotomis organizacijomis ir kitais suinteresuotais asmenėmis. Socialinių investicijų pakete komisija ragina valstybės narės daugiau dėmesio skirti švietimui, mokymui ir prisitaikyti prie darbo rinkos. CDFOPO agentūros darbo esmė raginti profesinį ūkdymą ir švietimą visą gyvenimą. Matyt, pats svarbiausias mūsų sistemos kokybės rodiklis yra įgyti įgūdžiai ir kvalifikacijos, kurių pagrindų žmonės gali išsilaikyti darbo rinkoje. Darbo rinkoje reikalingi įgūdžiai ir kvalifikacijos. Na ir pagrindinis mūsų uh, darbo varas yra darbo rinkos plėtra, ilgalaikiai pokyčiai, kurie daro įtaką švietimui, profesiniam ūkdymui ir mokymui. Kaip ką tik buvo pono Prats pasakyta, kad yra labai svarbus klausimas. Reikia derinti švietimą su darbo rinkos poreikiais, daug dėmesio skirti sąveikai tarp šių dviejų elementų ir reikalingi perdavimo mechanizmai, pagal kuriuos būtų galima greitai prisitaikyti, papritaikyti mokymo programas, priimti atitinkamus sprendimus, leisti piliečiams teisingai pasirinkti. Yra didelis poreikis įgūdžių, didesnių kvalifikacijų įgū, poreikis ir taip pat kvalifikacijų poreikis per vidutinės trukmės laikotarpį irgi bus labai didelis. Taigi labai svarbu, pavyzdžiui, teikti tinkamus specialistus darbo rinkoje ir tai yra labai svarbu, kalbant apie jaunų žmonių užimtumą, našumą ir inovacinius pajėgumus ir bendrai užtikrinant konkurencingumą Europoje. Panašu, kad vis daugiau, vis daugiau yra darbo vietų, kur reikalingi didesni įgūdžiai. Tai ir kalbant, pažiūrėjau, apie veterinarijos rytį, panašu, kad reikalinga, reikalingi, reikalingas vis aukštesnis išsilavinimas šioje srityje. Taip pat labai svarbu, kad žmonės gautų tokias kvalifikacijas, kurios būtų susijusios su konkrečia darbo vieta ir kad būtų galima perduoti įgūdžius, kadangi tai yra labai svarbu, išsaugant darbo vietas ponas Potaris, Tesalonikų meras, neseniai pasakė, nepamirškime, kad Tesalonikose jaunimo nedarbas siekia dabar 60 procentų. Anksčiau ten buvo labai geros, mieste veikia geros mokyklos, bet panašu, kad dabar viskas žlugo. Kodėl? Kas atsitiko? Investicijos į mokyklas dėl to, kad poreikis sumažėjo, e, sumaži, sumažėjo ir tam tikrais atvejais mokyklos tiesiog neišsilaikė. Įgūdžiai pasidarė nepatrauklus mieste. Vidutinės trukmės kvalifikacijos ir toliau išliks svarbios, reikia tai suprasti. Ir iš tiesų beveik pusė vidurinės mokyklos mokinių atlieka atitinkamas programas patrauklumo problema čia yra labai reali. Taip pat turime įvertinti, kad egzistuoja didelių skirtumų tarp valstybių. Kai kuriuose šalyse procentas tų, kurie mokosi atitinkamose programuose po vidurinės mokyklos yra didesnis nei kitose šalyse. Aišku, tai sukelia atitinkamų problemų kai kuriuose valstybėse. Pameistrystės atitinkamos mokymo programos vis dar yra laikomos antraeilėmis, kalbant apie bendruoju ūkdymu ir ypatingai aukštuoju mokslu. Kai kurios valstybės narės sukūrė politiką, bandant sukurti didesnį patrauklumą, valstybės parengė bendrus kriterijus, siekiant pasirūpinti, kad tos programos būtų patrauklios. Taip pat tos programos, kurios leidžia besimokantiesiems pasiekti pažangos ir žengti link aukštojo mokslo, irgi yra labai svarbios. Nacionalinių kvalifikacijų programos irgi yra labai svarbos, svarbios, ypatingai jeigu kalba eina apie aukštesnio e, lygmens išsilavinimą. Nesiniai parengta ataskaita apie kvalifikacijas, penktojo lygio kvalifikacijas, rodo, kad tam tikros programos, trumpo ciklo universitetinis išsilavinimas, arba, arba um, aukštesnis uh, po, po vidurinis išsilavinimas, um, profesinis išsilavinimas. Taip pat uh, pamatėme, kad labai svarbu yra informuoti tėvus ir besimokančiosius, jeigu mes norime e, skatinti tokių programų e, populiarumą jaunų įgūdžių panoramoje. E, labai svarbus yra toks profesinis ūkdymas. Taip pat labai svarbu profesinį išsilavinimą, profesinio išsilavinimo mokymas, mokymo programas atitinkamai pakoreguoti Netgi dabar, esant didžiuliam nedarbui, galime užpildyti tam tikras tuščias vietas. Kartais yra labai sunku. Tiesa, reikia pripažinti, kad kartais sunku užpildyti tas, tas tuščias darbo vietas ir 25 procentai įmonių teigia, kad joms sunku yra surasti tinkamus darbuotojus. Ir taip nėra dėl to, kad trūksta įgūdžių, galbūt yra ir kitų priežasčių, yra blogos darbo sąlygos, galbūt yra nepakankamas darbo rinkos mobilumas. Manpower duomenys, 42 valstybės buvo analizuotos visame pasaulyje, ten teigiama, kad sunku užpildyti tuščias darbo vietas dėl to, kad trūksta kompetencijų, norinčiųjų užimti tas darbo vietas arba trūksta patirties. 19 procentų tų darbdavių, kuriems sunku surasti darbuotojus, mano, kad darbuotojų trūksta dėl to, kad trūksta tų minkštųjų, taip vadinamųjų, įgūdžių. Nedarbas ir neužpildytos darbo vietos ir tai, kad trūksta atitinkamų įgūdžių, išryškina tam tikrus disbalansus tarp pasiūlos ir paklausos. Akivaizdu, kad yra totrukis tarp švietimo ir e, mokymo tiekėjų ir darbdavių. 42 procentai darbdavių sutinka, kad absolventai yra parengti darbo rinkai, likusi dalis mano, kad ne. Ir jie mano, kad švietimo sistema nėra pakankama, dėl to trūksta gerus įgūdžius turinčių darbuotojų. Aš manau, kad tai, ką Javieras akcentavo savo kalboje būtent e, naujosios technologijos, jų, jų reikšmė. Tai yra tiesa. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus ir į ką buvo atsižvelgta dabarnėse politikos iniciatyvose, yra mokymasis darbo vietoje. Tai yra labai svarbu ne tik įmoniai, bet ir bendrai kalbant apie profesinį rengimą, pameistrystę, tai yra irgi labai svarbi viso to dalis. Turime nepamiršti, kad 25 procentai įmonių turi pameistrius. Taigi mes turėtumėme štai ką padaryti, jeigu tikrai manome, kad yra tinkamas kelias, būtent didinti įmonių skaičių, kurios teikia tokią galimybę. Ir tai yra toksai didžiulis padarinys, apie, apie kurį galėtumėme šiandien pakalbėti. Tačiau turime pasakyti, kad yra tam tikrų įrodymų, kad jeigu bendrovė apmoko pameistrius, ji taip pat sukuria mokymosi kultūrą įmonėje. Ir įmonė tam tikrą prasme, kalbant apie mokymosi visą gyvenimo perspektyvą tampa tam tikra mokymosi organizacija. Ir darbdaviai pagal pasaulio konkurencingumo indeksą matome, kad tokiu būdu įmonė gali kur kas geriau reaguoti į rinkos pokyčius ir gali sėkmingiau dirbti. Tai vėl grįžtu prie konkurencingumo klausimo. Jeigu įmonė tampa mokymosi aplinka, tuomet galima taikyti tam tikras specialias mokymosi schemas saugusiesiems. Ir ta problema, pagrindinė problema yra ta, kad turime labai daug darbo rinkoje žmonių, kurie neturi įgūdžių. netgi kalbant ne vien tik tai apie kvalifikacijas, matome, kad trūksta įgūdžių ir tas spragas reikia užpildyti. Ir tą būtų matyt galima geriausiai padaryti per mokymasi darbo vietoje, per testinį mokymasi. Taip pat nepamirškime, kad egzistuoja skirtingos grupės, yra tokie žmonės, suaugę žmonės, kuriems reikia mokytis, kad pagerintų įgūdžius. Ir tą galima padaryti per trumpus ciklus, trumpalaikius ciklus, būtent mokantis darbo vietoje arba kažkoks per kokį tai aukštesnio ligmens profesinį ūkdymą. Taip pat žemų įgūdžių, mažų įgūdžių darbo vietose vėlgi yra daug jaunų žmonių, kurie niekome dar nebuvo įžengę į darbo rinką. Ir kas nutinka su tai žmonėmis? Jeigu jie neturi darbo eilę metų, jų įgūdžiai pasensta. Ir nors galbūt jie turi diplomą, bet vis tiek jie yra žemus įgūdžius turintys asmenys. Taip pat reikia pakalbėti ir imigrantų, apie migrantų integraciją. Tai irgi yra specifinė problema. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mums e, pagrindiniai iššūkiai, visi tie iššūkiai yra tikrai, <laughs> mūsų darbė yra gan sudėtingi ir mūsų ištekliai tikrai nėra e, dideli, jų trūksta, bet mes bandome visaip pagerinti situaciją, bendradarbiaudami su kitomis agentūromis ir taip pat žinoma su komisija. Mes bandome teikti duomenis, kurie yra tikrai labai svarbus, kadangi tokiu būdu yra gaunama prieiga prie konkrečių politikos krypčių ir konkrečių priemonių, kurių reikia imtis. Ačiū. Obrigada, Sr. Letamir eh, Letmaier, também pela sua importante. Labai ačiū. Ačiū ponui Letmaier. Labai svarbus pasisakymas. Sužinojome, kaip dirba jūsų agentūra. Dabar žodis Juan Menendės valdės, Eurofound agentūros direktoriui. papasakos apie ėjimą į geresnę, konkurencingesnę Europą su daugiau darbo vietų. Prašau, ponas Juan Menendis Valdės. Ačiū. Kaip žinote, Europos e, gyvenimo e, sąlygų gerinimo agentūra e, siekia paremti sprendimų prieimimą socialinės politikos klausimais. Ir todėl šiandien e, aptariami klausimai, kokiu mastu ar, ar iš viso Europa gali sauliaisti socialinės gerovės modelį ir tuo pat metu išlikti konkurencingiausią erdvę pasaulyje, apie tai mes nemažai kalbėjome. Šių, šiais metais pristatėme mm, keturių metų program, savo keturių metų programos planuose. Apie tai kalbėjome ir suformulavome sieki, e, siekti lab, in, politinių sprendimų, kurie būtų paremti kokybiškesnė, aktualesnė informacija. Ir augimas ir konkurencingumas nebūtinai turi būti partneriai, galime uh, užtikrinti jų balansą. Ponas, prieš mane kalbėjęs kolega kalbėjo apie tai, uh, apie tai, kad, kad galime uh, išlikti konkurencingi ir tuo pat metu išlaikyti gyvybingą uh, gebančią socialinės gerovės sistemą. Vis dėlto daugelis valstybių narių nuolatos koreguoja, keičia savo socialinės gerovės modelius. Turime tai suvokti, turime prisitaikyti prie iškilančių iššūkių e, senėjančios visuomenės, mažėjančios darbo jėgos daugelie šalių. Yra daugybė kitų veiksnių, į kuriuos privalome reaguoti šiandien kitaip. Tai yra, reikia prisitaikyti, o ne atsisakyti socialinio modelio. Todėl turime suvokti, ką konkrečiai reikia keisti ir kaip prisitaikyti. Ir kad tai sužinotume, mums reikia žinių, informacijos, mums reikia stebėti e, tendencijas, pokyčius ir e, suprasti, kaip atlikti šį sudėtingą, įveikti šį sudėtingą uždavinį. Ir tokia užduotis tenka agentūroms suteikti pagalbą politikos sprendimų prieimėjams, kad jie galėtų atlikti savo darbą. Mes užsimame stebėseną, stebime darbo sąlygas darbo vietoje, taip pat stebime darbo jėgos rinką, e, domimės, kaip gyvenimo ir darbo sąlygos keičiasi ir evoliucionuoja Europoje. Noriu pratesti Xavier Prats mintį ir pakalbėti apie e, darbo sąlygas, nes mūsų agentūra iš principo tuo ir užsima. Kai e, yra aukštas nedarbo lygis, krizės laikotarpiu, e, pasigirsta minčių, kad bet koks darbas yra svarbus, kad bet kokia darbo vieta yra svarbi. Tačiau darbo vietų kokybė taip pat yra svarbus dalykas. Ir tai aktualu ne tik atskiriems žmonėms, tai svarbu ir, ir visuomeniai. Žmonių dalyvavimas darbo rinkoje labai priklauso nuo to, kokias darbo siūl, sąlygas žmonėms galime pasiūlyti. Jei norime daugiau žmonių, pas, didesniam kiekiu žmonių pasiūlyti darbą ir užtikrinti, kad jie dirbtų ilgiau, turime užtikrinti, sukurti tinkamas darbo sąlygas. Kad to pasiektume, reikia tinkamos socialinės apsaugos sistemos, e, kuri paremtų augimą ir konkurencingumą. Aš kalbu ne tik apie tai, kad žmonės dirbdami ilgiau e, privalo dirbti ilgiau dėl to, kad gyventojai senėja. E, turime užtikrinti skirtingų amžiaus grupių užimtumą, nes žmonės yra, žmonių poreikiai skiriasi, jų gebėjimai skiriasi ir jų uh, E, prioritetai skiriasi. Pavyzdžiui, e, šeimos su vaikais, Bet e, kartais tenka rūpintis ne tik vaikais, kitais asmenimis, kurie yra priklausomi nuo dirbančių žmonių. Todėl mes renkame informaciją apie tai, kokios konkrečiai darbo sąlygos užtikrintų tvarius procesus. Taigi, tai susijęs su darbo vietų kokybė, bet ne tik. Tai susiję ir su viešaja politika, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos saties politika, uh, užimtumo ir e, galimybių, už, užimtumo politika, taip pat politika, kuri ištikrintų, kad žmonės kiek manoma ilgiau išliktų patrauklus darbo rinkoje. Saugios e, ir saugios darbo vietos, kuriuose žmonės nepatiria e, žalos sveikatai Savier Prasat kalbėjo apie švietimą ir e, rengimą. Konstatuojame, kad, nuo, kad mes, mes rengėme darbo vietų apžvalgą nuo praeito amžiaus 10-mečio ir mes e, renkame duomenis pagal įvairius kriterijus. E, taip pat domimės ir darbo kokybę, pavyzdžiui, uždarbių, e, karjeros perspektyvą, darbo dienos trukme. Kai kuriuose sritise rezultatai yra neblogi, kitose netokie geri. Ir paskutinės mūsų apžvalgos duomenys atskleidžia, kad viena iš penkių darbo vietų Europoje vis dėlto yra uh, prastos kokybės darbo vieta, tai yra atlyginimas yra žemas, darbo sąlygos yra prastos, o karjeros galimybės, galimybė pereiti geresnę vietą yra labai menka. Yra tam tikrų požymių, kurie gali jums pasakyti, kad žmogus antri pasit, anksti pasitrauks iš darbo rinkos. Tai susijęs su socialinės apsaugos sistema ir tai, ar žmogus tikrai turi tuos įgūdžius, kurių reikia. Taigi renkame informaciją apie tai, taip pat apie sveikatos apsaugos padėtį, taip pat e, e, domimės tokiais klausimais, kurie reikalauja daugybės investicijų, bei kaip žmonėms sekasi suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Įgūdžiai. Tai yra kitas svarbus dalykas. Ir įmonės ga, išliks konkurencingos, jeigu jų darbuotojai bus motivuoti ir konkurencingi. Domimės, e, kaip dirba įmonės, kokius e, modelius pasirenka įmonės ir rengėme tokią apžvalgą ir šiais metais ją pristatysime. Pristatysime ją ekonomikos ir socialinių reikalų komitete e, šiais metais. Pavyzdžiui, domimės įmonių žmogiškųjų išteklių politiką, taip pat įmonių plėtros, augimo politiką. Aiškinamės, kokie abiems pusėms e, naudingi sprendimai galėtų užtikrinti, kad darbo vieta būtų patraukli ir tvari ir tuo pat metu motivuotų žmonės, įtrauktų juos ir taip užtikrintų įmonės didesnį konkurencingumą ir tik konkurencingos įmonės gali sukurti naujas darbo vietas, o nedarbas, nedarbo lygis šiuo metu išlieka vienu mm, sudėtingiausių iššūkių Europoje. Kas keičia darbo rinką? Savo tyrimus atliekame pasitelkdami Europos pokyčių stebėsenos centrą. Stebime pokyčius darbo jėgos rinkoje, taip pat domimės, kokios uh, E, atskiros žmonių grupės, ko, ko, kokie yra skirtingų žmonių grupių poreikiai. E, aiš, aiškinamės, kur konstatuojame didžiausi pokyčiai, kur sukūriamos darbo vietos, kur jos yra naikinamos. Taip pat teikiame informaciją apie galimus numanomus pokyčius. Taip pat e, rengiame apžvalgas apie m, tokias lydimasias paramos priemonės, kur, kurios būtų naudingos paremant vieną ar kitą tendenciją. Viena iš tikslinių grupių, kuri naudojasi šią informaciją, yra socialiniai partneriai. Ir tai yra svarbiausi veikėjai, svarbia, svarbiausias veikėjas Europos Sąjungoje. Uh, partnerystės pasitikėjimas ir konsultacijos užtikrina teisingus ir produktyvius sprendimus. Sutartyse nu, yra numatytas socialinis dialogas ir, ir tai yra Europos socialinio modelio viena iš sudėdamųjų dalių. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip užtikrinti geresnį gyvenimą visiems žmonėms, apie socialinę sanglaudą, kuri yra Europos socialinio modelio branduolys. Vėlgi, jeigu norime tai susijęti su konkurencingumu, tai galiu pasakyti, kad tai, tas, tas jungtis, ta jungtis egzistuoja. Tai, kas aktualu žmonėms gali būti kiti dalykai - sveikata, pinigai ir meilė, kaip sakoma. Bet mes pridedam ir daugybę kitų e, susijusių elementų, taip pat ir, pavyzdžiui, e, viešųjų paslaugų dėmuo, viešųjų paslaugų veiksnys keičia kai ką Europos socialinėme modelyje. E, socia... Viešųjų paslaugų poreikis auga visų pirma dėl krizės, dėl pokyčių darbo rinkoje. Ir kadangi tų paslaugų paklausa auga, mums nebeužtenka išteklių, kad galėtume tą paklausą patenkinti. Taigi vyriausybėm iškyla iššūkis ne tik pasiūlyti daugiau paslaugų, bet ir pasiūlyti kokybiškesnių paslaugų. Ir reikėtų e, pasirinkti išmanius e, būdus tas paslaugas teikti. Kalbant apie visuotinės svarbos paslaugas, jos turi būti teikiamos e, ne, ne, nerizikuojant užtikrinant, kad tos paslaugos būtų prieinamos visiems. Kaip reikia pamastyti apie tai, kaip e, geriau dirbti, kaip pasiūlyti geresnį produktą, turint tuos išteklius, kurie dabar yra. Mes parengėme apžvalgą apie darbo vietas, kur įrodome, kad paklausa yra, kad e, sektoriai gali aukti. Jeigu primsime teisingus sprendimus, mes galime paskatinti mums reikalingus procesus ir paskatinti ekonominius procesus ir taip užtikrinti, sukurti daugiau galimybių europiečiams. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad įsipareigojimas socialiniai Europai E, siekis užtikrinti visiems e, ores ir, ir geras gyvenimo sąlygas yra mūsų svarbiausias siekis. Geresnis gyvenimas, e, geresnė darbo vietų kokybė taip pat yra kelias link konkurencingumo. Ačiū. Merci beaucoup. Euh... Labai ačiū. Žodis Kristas Sedlaček. EU OŠA direktorė. Ji papasakos apie saugesnės darbo vietas ir apie tai, ar dirbant tokiose vietose produktyvumas didėja. Nedaugiau kaip 10 minučių pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už galimybę pristatyti jums šiandieną OŠA agentūros nuomonę apie labai svarbius dalykus, būtent koks yra santykis darbo vietos, darbo saugos ir sveikatos ir konkurencingumo Europoje. Ir aš ypač norėčiau padėkoti šio komiteto nariams už tai, kad jūs gerai suprantate šį santykį, nes visai neseniai patvirtinote rezoliuciją plenarinėme posėdėje, kur buvo paremta nauja darbo saugos ir sveikatos strategija. Tai buvo labai svarbi rezoliucija, kurį, e, kurią parengė šis komitetas ir kuriai pritarė visos frakcijos, tai yra labai padrasinantis signalas visiems, kurie dirba šioje srityje. Trumpai kalbant, ryšys tarp konkurencingumo ir geros sveikatos ir darbo saugos yra aiškiai įrodytas. Tos valstybės, kur daugiau nelaimingų atsitikimų darbo vietose yra mažiau konkurencingos nei tos, kur tokių nelaimingų atsitikimų darbo vietose yra mažiau. Ir tai nestebina, nes tos valstybės, kur daug atsitinka nelaimingų atsitikimų darbo vietose, negali gerai pasinaudoti žmogiškojų kapitalu. Tam, kad būtų produktyvi, naši mūsų darbo jėga turi būti darbo vietoje, sveika, o ne kažkur ligoninėje ar namuose, e, dėl to, kad patyrė sveikatos problemų darbo vietoje. Europoje kiekvienais metais 4 tūkstančiai nelaimingų atsitikimų darbo vietose atsitinka ir 2,8 milijono dirbančių žmonių turi daugiau nei 3 dienas likti namuose dėl to nelaimingo atsitikimo. Dėl to 83 milijonai dienų yra prarandama per metus. Na ir visgi nors ir dideli tai yra skaičiai, tačiau kur kas daugiau darbo dienų yra prarandama dėl to, kad patiriamos lygos, profesinės lygos, maždaug 370 milijonų dienų prarandama per metus, jau neskaičiuojant tų asmenų, kurie iš vis niekada negalės dirbti, nes turi rimtų sveikatos problemų dėl darbo. Taigi mes turėtumėme visą dėmesį sutelkti ties pokyčiais darbo vietoje ir būtent tai yra esminis mūsų tikslas. Pirmiausia, pokyčiai darbo vietoje. Mes matome, kad darbo jėga tampa vis įvairesnė ir vis senesnė. Europos parlamentas paskelbė pranešimą apie pažeidžiamas grupės ir užsakė platų bandomai projektą dėl vyresnių darbuotojų. Ir mūsų agentūra mielai įgyvendina šį projektą kartu su Europos komisija ir taip pat bendradarbiaudama su Eurofound agentūra. Vyresni darbuotojai panašu, kad turės ilgalaikių sveikatos problemų. Nebūtinai, kad, nebūtinai dėl to, kad jie greičiau gali susirgti, nors tai yra svarbus veiksnys, bet tiesiog dėl to, kad jie daugiau laiko praleido darbo vietoje ir susidūrė su didesnė rizika. Taip pat mes matome, kad augant paslaugų sektoriui, Labai išaugia, išaugęs yra raumenų ir kaulų lygų sergamumas ir kalba, kaip kad, pavyzdžiui, nugaros skausmai ir taip pat psichologinės problemos stresas. Taigi labai svarbu, kalbant apie konkurencingumą, pažymėti, kad dauguma netvyks, netvyks, netvykusių į darbą patiria kaulų ir raumenų lygas, o ilgalaikiai nedarbingumai yra dažniausiai susiję su psichologinėmis lygomis, depresija, surizimu, persidirbimu. Jeigu mes norime pasiekti Europą 2020 tikslų, tai yra 3 ketvirtadaliai asmenų nuo 20 iki 64 metų aktyviai dirbantys, dabar turime imtis veiksmų tam, kad žmonės nepasitrauktų iš darbo rinkos prieš e, pensinį amžių. Ypatingai daug dėmesio turime skirti, ką minėjo ir mano kolegos, jauniems darbuotojams, nes tai yra rydienos vyresnieji darbuotojai. Jeigu mes norime užkirsti kelią ilgalaikiams problemoms, turėtumėme daugiau dėmesio skirti prevencijai, būtent ypač kalbant apie jaunimą. Dėl ekonominės krizės ši užduotis tapo dar sudėtingesnė ir mes matome, kad daug naujų darbo vietų, kurios yra sukūriamos, visiškai skiriasi nuo ankstesnių. Nes dažnai tai yra fiksuotos sutartys, laikinos darbo sutartys, neaiškios darbo valandos, ne, ne, nereguliarios darbo valandos, darbas yra intensyvesnis ir yra kitų trūkumų. Yra mažai galimybių mokytis ir mažesnė prieiga prie ugdymo. Uh, Įrodymai rodo, kad e, tokie darbo vietų ypatumai yra susiję su vis e, dažn, dažnesniu nedarbingumu dėl sveikatos ir taip, po, me, taip pat mes vis dažniau matome, kad jauni žmonės, ypač migrantai, yra verčiami priimti tokias darbo vietas, kur saugos ir sveikatos standartai yra žemesni. Ir toks spaudimas be jokios abejonės kyla iš didelio jaunimo nedarbo ir mes matome, kad tas jaunimo nedarbas siautė visoje Europoje. Ir tam, kad Europa pasiektų 75 procentų užimtumo tikslą, privalome skatinti dirbti moteris. Čia vėlgi sveikatos ir saugos politika ir praktika irgi turi didelį poveikį ir suvaidina svarbų vaidmenį. Ir dėl to reikia pasakyti, kad čia reikia tikrai dar daug ką nuveikti. Mes matome daug moterų, kurios dirba pusę etato arba turi laikinas darbo vietas. Dėl to jų mokymosi galimybės yra kur kas prastesnės, jos gauna mažesnius atlyginimus ir tam tikrais atvejais, kai jos, pavyzdžiui, dirba valytomis arba rūpinasi namais, ten nėra prevencinių paslaugų, darbo inspekcijų ir nėra medicinės priežiūros. Dabar paminėsiu antrąjį elementą. Tai yra darbo vieta. Mažos vidutinės įmonės ir ypat mikro, ypač mikro įmonės yra labai reikšmingos Europos ekonomikai. Jos smarkiai nukentėjo nuo krizės, ypač tose šalyse, kuri, kurios labiausia patiria ekonominį nuosmukį, jų skaičius smarkiai tose valstybėse sumažėjo. Dėl to kyla nemažai iššūkių mes matome, kad darbuotojai yra labiau linkę patirti nelaimingus atsitikimus arba susirgti darbo vietoje, smulkiose vidutinės įmonėse, daugiau ta, didesnė yra ta galimybė nedidesnėse įmonėse. Ir įvairios studijos, mes irgi panašią studiją esame atlikę, rodo, kad mikro įmonės, mažos įmonės, jose paprastai yra mažiau ekspertinių žinių, jos mažiau suvokimo turi ir mažiau išteklių skiria darbo saugai ir sveikatai. Ir taip pat mažos įmonės yra labai pažeidžiamos, kalbant apie e, poveikį, kurį daro e, sergantys darbuotojai, jų sergamumas ir jų nelaimingų atsitikimų skaičius. Mūsų agentūra pasidalijo keliomis svarbiomis iniciatyvomis, kurias parengė valstybės narės, pagal kurias įmonės gali geriau suprasti, kaip būtent investicijos į geresnė, geresnės darbo vietas, geresnės darbo sąlygas duoda dividendų, duoda gražos, nes e, darbo sauga ir sveikata tikrai yra vertingas elementas verslui. Taip pat mes girdime, kad darbo sauga ir sveikata yra administracinė našta įmonėms, ypač smulkioms ir mikro įmonėms. Uh, Tai yra svarbus kaltinimas, žinoma, ir jį reikia sureaguoti, kadangi siekiant ekonominio atsigavimo mes turime į mažas mikro įmonės vertinti kaip darbo vietų ekonominio augimo variklį. Ir ekonominis atsigavimas, Europos konkurencingumas įmanomas tik tuo met, jeigu nesumažinsime darbo saugos ir sveikatos standartų, standartų, kurių reikalaujame ir tikimės iš darbdavių. Mūsų e, tyrimas, kurį atlikome ir tyrėme daug įvairių įmonių, matome, kad iš to tyrimo, kad saugos ir sveikatos teisės aktai yra gan kompleksiški, sudėtingi ir dėl to kartais įmonėms sunku imtis prevencinių veiksmų. Taip pat trūksta supratimo apie e, riziką susijusią su konkrečia darbo vieta. Nemažai smulkių, vidutinių, mikro įmonių vadovų, su kuriais kalbėjomės, tiesiog negalėjo realiai vertinti išteklius, kurie yra skiriami darbo saugai ir sveikatai, dėl to, kad jie manė, kad tai yra neatskiriama jų kasdienio valdymo dalis. Kalbant apie darbo saugą ir sveikatą, ne visuomet yra įvertinama rizika. Dėl to reikalinga veiksminga parama įmonėms. Ir tai yra labai svarbu, nesvarbu, ar tai būtų naujas patariamasis veiksmo darbo, e, vaidmo darbo inspekcijoms arba informacinių technologijų sprendimai, pavyzdžiui, OŠA e, internetinė rizikos, darbo rizikos vertinimo e, iniciatyva, OIRA iniciatyva. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mūsų agentūra gali imti sėkmingų iniciatyvų kurios buvo parengtos nacionaliniu lygmeniu, tai buvo Niderlandų iniciatyva, ir ta iniciatyva buvo pasidalinta su kitomis valstybėmis narėmis. Na ir galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad šių metų pabaigoje po peržiūrėjus metodikos, kurios yra naudojamos įvairiose valstybėse narėse, OŠA pradės projektą dėl to, kaip būtų galima įvertinti blogų darbo saugos ir sveikatos standartų kaštus visuomeniai. Uh, tokios studijos, tos studijos rezultatai bus pateikti e, procentais nuo BVP. Ir e, galutinis skaičius, kuris tikėtina bus nuo 3 iki 4 procentų nuo BVP, bus puikus priminimas, kiek, svarbus yra darbo, e, kiek svarbi yra darbo sauga ir sveikata konkurencingumui Europoje. Taip pat reikia paminėti, kad nors kai kurie kaštai, pavyzdžiui, prarastas našumas, sveikatos priežiūros paslaugos, yra paprasti, juos lengva įvertinti, įvertinti tačiau yra kitų kaštų, kurias, kuriuos įvertinti sudėtingiau, būtent įkainoti tą kančią arba skausmą, kurį, arba mirtį, kurias patiria mūsų dar, darbininkai, darbuotojai, kurie, tarkim, turi staiga nutraukti savo daug žadančią karjerą dėl sveikatos problemų. Taigi tokius dalykus įvertinti yra kur kas sudėtingiau. Na ir pabaigai dar norėčiau pabrėžti kad labai svarbu pripažinti konkurencingumo reikšmę, kaip priežastį užtikrinti darbo saugą ir sveikatą, taip pat akcentuojant, kad yra ir daug kitų priežasčių, svarių priežasčių, kodėl vyrai, moterys, jauni ir seni turi būti saugus ir sveiki vykdami į darbą ir ten dirbdami. Negalime tikrai tokių dalykų ignoruoti. Taigi ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju visiems kolegoms. Thank you. Merci, je note que chacun de ces... Ačiū. Kiekvienas plojimų ratas parodo, kaip mes susidomėję esame šiomis temomis. Paskutinis agentūros atstovas ETF direktorius, direktorė Madlen Serban. Ji papasakos apie santykius tarp ES ir kaimininių šalių, vystant inovacijų politiką į žmogišką į kapitalą. Ji parodys, kad visiems ta politika apsimoka, iš jos visi apsimo, iš, uždirba tiek e, šalis, tiek kaimynai. Pone, prašom, jums žodis. Ačiū ne vien tik tais už tai, kad užteikė, suteikėte žodį, bet ir už e, visas pastangas, kuriam pil komitetas įdėjo rengiant šios dienos susitikimą. Mums labai šilta ir malonu e, papasakote jums apie agentūros veiksm, veiksmus, problemas ir džiaugsmus. Auta. Dabar pereinu į anglų kalbą. Norėčiau pakalbėti apie globalinę Europą. Pažadu, kad nekalbėsiu apie biudžeto eilutę, kurioje finansavimas skiriamas Europos mokymų fondui, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų fondas ir jo uh, E, misija yra paremti Europą globaliame pasaulyje. Kalbėsiu apie tai, kaip e, užtikrinti, kad Europos socialinis modelis būtų konkurencingumo varikliu. Noriu grįžti į e, praėjusio amžiaus 90-metį, kuomet Žakas Deloras Europos socialinį komentuodamas Europos socialinį modelį, kalbėjo apie tai, kad ekonominė pažanga turėtų vykti lygia greta su E, pažanga socialinėje plotmėje. Todėl ekonominė pažanga turi būti neatsiejama nuo socialinės sanglaudos. Dabar po krizės turime pažvelgti atgal ir bandyti vertinti, ar mes Europoje iš tikrųjų sugebėjome išlaikyti tą papildomumą ir ar konkurencingumo modelis visada buvo priderintas e, prie skirtingų žmonių poreikių apie kuriuos kalbame, kuriuos turime meni, kai kalbame apie socialinę sanglaudą. Kalbė, kalbant apie Europą globalinėme pasaulyje, 21 amžiuje, reikėtų e, pripažinti, kad šie laikai yra e, pasaulinių ryšių, jungčių laikai, žmonės, e, sostinės, informacija, prekės, uh, aktyviai juda per sienas ir retai, kada šiais laikais gali būti vienas. Ir jeigu nori išlikti konkurencingų šiandienos pasaulyje, turi žvelgti į savo kaimynus. Ir manau, kad Europa tą ir daro. Ji žvelgia į savo kaimynus ir, ir daro tai labai sąžiningai E, vertinant mūsų darbą. Kodėl? Europa neprimeta savo partneriams, šalims partneriams e, papildomai darbo ir užduočių. Europa nori e, būti įkvėpimo šaltiniu. Būtent todėl noriu pagalvoti, kodėl mūsų, papasakoti apie tai, kodėl mūsų fondas bendradarbiauja su čia esančio agentūro atstovais. Mes visi E, siekiame užtikrinti, kad būtų geriau e, rengiami Europos politiniai planai švietimo, sveikatos apsaugos, darbo e, sąlygų vietoje. Ar mes tikrai esame įkvėpimas šalims partneriams? Aš manau, kad taip, bet geriausiai tai galėtų pa paaiškinti mūsų svečiai ir Moldovos atstovas, kuris yra pirmasis premjero e, pavaduotojas ir kalba šalies vyriausybės vardu ir aš manau, kad jis geriausiai galės papasakoti apie tai, kas vyksta jo šalyje ir kaip viskas e, siejama su konkurencingumu ir kokiu mastu Europos socialinis modelis turi tekos tam, ką, kokie sprendimai priimami to, toje šalyje. Kai kalbu apie globalinį visapusiškai sujungtą pasaulį, kuriame žmonės, prekės ir informacija laisvai juda. Aš turiu omeny ne tik tai, kad turime išlaikyti konkurencingumo uh, konkurencingumą, nežinau, ar, konkurenci, ar konkurencingumo modelis jau yra sukurtas, bet manau, kad mes taip pat turime suvokti, kokie nauji judumo ir migracijos kokios naujos judumo ir migracijos tendencijos iškyla. Apie ką turime kalbėti? Valstybės, šalis, žemynus, kas turi išlikti konkurencingas. Ir žvelgdami į šiuos naujus iššūkius turime ieškoti politinių sprendimų, kurie mums e, padėtų e, pasistumėti plėtotės darbo atvarkyje. Norėčiau aptarti kai kuriuos paminėtus aspektus susijusius su įgūdžiais. Mūsų nuomonė, kad išliktum konkurencingas, privalai turėti reikalingus įgūdžius, reikalingą įgūdžių derinį, kad e, turėtum šansą susirasti darbą ir taip prisidėti prie konkurencingumo. Darant prielaidą, kad darbo vietos yra kuriamos, Manome, kad švietimas ir mokymai neturėtų vien reaguoti į darbo rinkos poreikius. Esame įsitikinę, kad švietimas ir mokymai turėtų formuoti e, darbo vietų kuriejus ir darbo vietų formuotojus. Todėl e, švietimas turi semtis įkvėpimą iš inovacijų tas sektorius turėtų suvokti, kokių įgūdžių reikia, bet taip pat nepamiršti, kad 2010-aisiais sukurtos darbo vietos buvo, pavyzdžiui, dar neįsivaizduojamas dalykas 2004 ar 2006 metais, kai, kai kas dar mokėsi mokykloje. Kur... Todėl gebėjimas prisitaikyti yra, prisitaikyti yra esminis. Verslumas yra vienas iš e, žodžių raktų, tačiau kai kalbu apie verslumą, ne vien turiu, turiu omeny ne vien gebėjimą sukurti verslą. Verslumas apima ir gebėjimą prisitaikyti prie ateities poreikių, prie besikeičiančių poreikių. Todėl mūsų fondas, mūsų agentūra dirba su visomis 30 valstybių, e, bandydama suvokti, e, kokie kokie prioritetai yra šioje politikos srityje, bei ieškant politinių sprendimų, kurie tikrai padėtų kažką pakeisti, užtikrintų, kad e, būtų pokyčiai. Kaip minėjau, Žako Deloro iniciatyvą norėjau atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad ekonominis augimas ir socialinė sanglauda yra labai aiškiai susijęs su demokratija. Mes Europoje tai priimame kaip savaime suprantamą dalyką, tačiau mūsų fondas, dirbdamas su šalimis partnerėmis, visada uh, e, ak, suvokia, kad tai viena didžiausių europietiškų vertybių. Pasiminkime nesenus sukretimus arabų pasaulyje. Nepamirškime, kad arabų pavasaris iš esmės įvyko dėl neligybės, dėl to, kad žmonės nematė ateities. Dėl to, kad konkurencingumas pasiteisino tik labai mažai tų šalių uh, žmonių grupiai. Ir būtent todėl mes manome, kad socialinė ir ekonominė sritys, jeigu jos auks lygia greta, gali būti e, raktas į ateitį toms šalims. Tai pasakytina yra apie kitas šalis, kuriuose gimė demokratija, bet demokratija susijusi su bendradarbiavimu. Ar vyriausybė turi būti už viską atsakinga? Ne. Stipri valstybė yra tokia, kuri gali sukviesti visus, e, pradėti dialogą ir tą dialogą inicijuoti. Reikalingi partneriai, kurie galėtų dalyvauti, kurie galėtų palaikyti našų dialogą su vyriausybė. Todėl mūsų fondas e, ieško galimybių kurti gebėjimus ir žvelgia ne tik į vyriausybių atstovus, bet ir į socialinius partnerius. Mes norime užtikrinti, kad vyktų veiksmingas dialogas ir e, kad būtų užtikrintas tinkam, kad būtų užtikrintas tinkama švietimo ir užimtumo sektoriaus valdysena. Partnerystės yra svarbesnės nei bet kada tarp švietimo ir mokymo rengėjų bei įmonių, kaip jau buvo e, pasakyta ir kaip iliustruoja Europos politikos planai, įmonių sektorius ir švietimas dirba drauge Tai tik keletą, keletas minčių, kurias, su kuriamis norėjau su jumis pasidalinti. Ir aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad Moldovos Respublikos pirmasis vicepremjeras uh, e, prieėmė kvietimą atvykti pas mus ir pasidalinti savo mintimis šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Didelis ačiū visoms keturioms agentūroms. Pritariu tai minčiai, kad metinis mūsų susitikimas uh, leidžia iš tiesų apsikeisti mintimis apie ES e, tenkančius iššūkius. Labai atsiprašau e, pirmą prelegento, kad negirdėjau pranešimo, tačiau šiaip ar taip tai yra labai svarbus momentas, kad mes vien kitus sustiprintume e, savo kadencijos metu. Man labai didelė garbė pradėti diskusijas su panelio dalyviais ir pradedu nuo garbaus mūsų svečio, nuo Liberija Hazar, e, ekonomikos ministro, Moldovos Respublikos ekonomikos ministro. Kaip ir kitiems panelio dalyviams užduosiu jam porą klausimų ir paprašysiu, kad jisai papasakotų mums apie įvairias problemas Aišku, angliškai perskaitysiu tuos klausimus, kadangi tai yra šio rytmečio darbo kalba. Ir kaip e, komiteto e, vadovė norėčiau pasakyti, kad bus diskriminacija, nes pirmam prelegentui 10 minučių, o kitiems po šešias. Manau, kad e, net neklausiu ir žinau, kad viskas iš karto taip ir priimta angliškai. Mes kalbame apie pasaulio ekonomiką ir galimybę atsilaikyti prieš kitus milžinus. Šiame kontekste stipri ekonominė socialinė Europa yra kur kas svarbiau ne bet kada anksčiau. Pirmasis klausimas. Kaip Europos socialinis modelis turi evoliucionuoti tam, kad jis būtų tvarus? Koks yra socialinio dialogo vaidmuo šiame kontekste? Ir tada perinu prie antrojo klausimo Ir klausimo kontekstas štai koks. Štai koks ekonominė krizė, demografiniai iššūkiai labai smarkiai veikia konkurencingumo potencialą Europoje pastaraisiais metais diskusijose daugiausia dėmesio skiriam, buvo skiriama tam, kaip socialinis modelis gali prisidėti prie plėtros darbo vietoje, tam, kad tai būtų naudinga ir įmoniai, ir darbuotojams. Ir taip pat kitas aktuolus klausimas šiame kontekste yra, kokių naujų novatoriškų darbo būdų, mokymosi būdų galėtumėme pasiūlyti tam, kad būtų galima geriau prisidėti prie didesnio tvarumo ir konkurencingumo. Taigi, vicepremjerė žodis jums dešimčiai minučių. Aha, Ruma. Pone pirmininkė, kalbėsiu rumuniškai. În primul rând, e, vreau să vă mulțumim. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą. Norėčiau padėkoti ETF agentūros partneriams. Po to, kai išklausiau visus pasisakymus, galiu pasakyti, kad e, galiu viską atsižvelgti. Šiandieną yra 25 rugsėjo. Ir jau keturis metus einu ministro pirmininko pavaduotojo bei ekonomikos ministro pareigas. Žinote, kad vyriausybėje yra koalicija, kuri vadinama Europos integracijos koalicija ir joje yra komunistų partijos ministrų. Tie keturi metai buvo labai intensyvūs ieškojimų metai. Ir šios dienos seminaras man labai naudingas, labai naudinga jame dalyvauti. Šiandieną mes atsidūrėme tokiame etape, kada norime pertvarkyti Moldovos Respubliką, kadangi kalbame apie socialinį Europos modelį. O be ekonominio modelio, apie socialinį modelį negalėtumėm kalbėti. Taigi pakalbėsiu ir apie vieną, ir apie kitą. Kaip sakė ponė Šerban, jeigu jau esame šiame sektoriuje ir jeigu kalbame apie Europos vertybių e, modelį, e, Reikia pasakyti, kad tos vertybės visų pirma yra e, demokratijos, demokratiškos. Demokratija, ekonomika ir ekonominis vystimas, toks savotiškas trikampis. Savo vyriausybėje turiu pareigą prisidėti prie to, kad mano šalis sėkmingai vystytųsi ir kad mano piliečių gerbuvis gerėtų. Jau 23 metus Moldovos Respublika nepriklausoma. Mes suvokėme kad turime pakeisti Europos, e, kad Moldovos Respublikos paradigmą. Turėtumėm atlikti studiją apie tai, kaip viskas Moldovoje vyko. Prieš ketverius metus socialinis ir ekonominis mano šalies modelis buvo, na, kaip čia pasakius, gimstančios demokratijos stadijoje. Buvo labai nemažai spragų, e, negalėjome prišaukti investicijų investuotojų, kurti darbo vietų, kurti įmonių. E, turėjome skatinti žmonės ir mūsų pavyzdys yra prastas vystimo pavyzdys, nes 2009 metais Moldovos Respublika buvo antra valstybė, kurios pagal emigrantų skaičių. Pirma valstybė pagal emigrantų skaičius, skaičių buvo Tadžikistanas. Vietoj to, kad eksportuotume prekes, eksportavome darbo jėgą, eksportavome smegenis. Deja, šiandieną trečdalis mūsų tautos atstovų dirba užsienyje. Kaip sakė kiti prelegentai, mes atsidūrę labai nepavydėtinoje situacijoje, kadangi mūsų darbuotojų e, teisės užsienyje tikrai nėra užtikrinamos. Ir tai, yra, e, tai galioja visose šalyse, ne tik Europos, bet ir Rusijoje. E, taigi mes priejome prie tokios išvados, kad reikia ekonominį modelį keisti, reikia tą paradigmą keisti. Ir kągi tai reiškia? Mums reikia tikrai demokratijai atitinkamų sąlygų, kad galėtumėm kurti darbo vietas, įmonės ir kad darbo e, jėgos bei smegenų ne eksportuotume, o eksportuotume prekes bei paslaugas. Tai tikrai nėra lengva. Ir būtent dėl tos priežasties parlamentas priėmė e, du, e, par, 2020 metų, iki 2020 metų vystimo programą mes tokioje pačioje, e, tokios pačios linijos laikomės kaip e, Europos strategija 2020 ir tikrai nėra atsitiktinumas, kad vienas iš mūsų septynių toje strategijoje esančioje prioritetų yra e, švietimas. Tai yra universali savoka. Tos šalis, kurios turi labai nedaug arba labai ribotų išteklių, e, turi e, akcentuoti švietimą. Mūsų pagrindinis turtas yra e, žmonės ir mm, žemės ūkio plotai. Kitų turtų mes neturime, mes turime investuoti į žmogišką į kapitalą ir mes turime didinti konkurencingumą. Taigi labai naudingo šios dienos diskusijos, kadangi galime susidaryti labai konkrečių e, minčių, labai konkrečios mintys gimsta iš šios dienos diskusijų. Mes e, remiamės Europos modeliu. Žinoma, ne viskas tobula, reikia išlaikyti tam tikrą atstumą, tam tikras turbūt išlygas, tačiau mes siekiame tokio visuomenės vystimo modelio, kuris būtų paremtas Europis, europiniu. Dėl to norime mokytis iš jūsų klaidų ir iš jūsų patirties. Jeigu paklausite manęs, kaip apibriežti Europos socialinį modelį, tai pasakysiu, kad tai yra investicijos. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Tokios investicijos yra pačios rentabiliausios iš visų įmanomų. Dar norėčiau pakalbėti apie, e, inve, e, in, in, apie konkurencingumo didinimą. Čia yra trys ramšiai. Pirmiausia, tai yra e, žmogiškojo kapitalo vystimas ir antra, turbūt reikėtų rasti sinergiją tarp žmogiškojo kapitalo. Nes antraip negalima būtų išeiti iš to užburto rato, kadangi mūsų kompanijos negalėtų pakankamai gerų atlyginimų sumokėti mūsų darbuotojams. Dėl to žmonės ir išvyksta, nes e, tie, kurie dirba, turi gauti deramą atlyginimą už savo darbą. Mano nuomonė pats geriausias socialinis modelis, pati geriausia sistema yra tokia, kuri leistų galintiems dirbti, rasti tokį darbą, už kurį būtų mokamas konkurencingas atlyginimas. Kitokio socialinio modelio nėra, tik su padoriais atlyginimais. Ir visa tai eina koja kojon su tvarvystimu. vystimu Mes kalbėjome apie ekonominį augimą, tačiau apie ekonominį vystymą nekalbėjome. Dėl to žmonės ir išvažiuoja iš šalies. Kai ekonomika negali e, pasiūlyti konkurencingų atlyginimų, žmonės išvyksta, o kai jie išvyksta, įsivaizduojate, trečdalis mūsų piliečių dar tebe dirba užsienyje, o tai reiškia, e, kad jie pridedamąją vertę neša kitiems, bet ne mums. Tuo tarpu žmonės turėtų likti savo šeimose ir prisidėti prie, e, Respublikos, prie Moldovos Respublikos vystimo. Dabar sugrįžkime prie to, ką sakė ponė pirmininkė. Taip, globalizacija ir su ją vykstantis procesai vyksta visame pasaulyje, tačiau e, valdžia turi būti aktyvesnė E, kiek man žinoma iš diskusijų su kolegomis, kai ieškoma konkurencingumo, dažnai pamirštami žmonės, kai įmonė susitelkia ties augimu, ties apyvarta, tai nukenčia žmonės. Aišku, labai gerai investuoti į naujas technologijas, tobulesnės technologijas, tačiau tai dažnai reiškia nužudyti darbo vietas ir visa tai galioja e, ne tik tais didelių įmonių atveju, bet ir mažų bei vidutinių įmonių atveju. E, visuomenė patiria didžiulį spaudimą, taigi valdžios atstovai turi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp, pusiaus, tarp poreikių, e, tarp poreikių atlyginimo užtikrinimo ir panašiai. Kai kalbu apie konkurencingumą, negalvoju vien tik tais apie įmonių apyvartą. Pone Šerban, į užduotą klausimą atsakysiu, mes siūlome, kad visa šalis būtų konkurencinga. Jums leidus norėčiau perfrazuoti vieną citatą. Būti ar nebūti? 21 amžiuje galima perfrazuoti, kaip šaliai elgtis, būti ar nebūti konkurencinga. Mums, kaip mažai šaliai, kuri neturi išteklių, tai labai tinkama savoka, e, mes tik tokiu būdu galime pasidaryti konkurencingi. Tam, kad turėtumėm, mes, mes dirbame e, tam, kad turėtumėm laisvą ekonomikos zoną su Europos Sąjunga. Šiandieną jau baigėm, e, šiais metais jau turėtumėm baigti dėrybas, turime labai nemažai naujų progų, tačiau nemažiau ir iššūkių, nes, e, nes mūsų e, E, konkurencingumas lyginant su Europa nėra toks jau didelis, dėl to mes ir norime tokios strategijos, kad Moldova pradėtų atitikti, atitikti ES normas, e, standartus. Labai sudėtingas šis e, klausimas dėl pasirašymo E, o 21 amžiuje negalime būti konkurencingais, jeigu nebūsime novatoriškais, jeigu neinvestuosime į inovacijas. Tuoj, tuoj baigsiu, sako ponas Lazar. Šiuolaikinėme marketinge yra toks teiginys. Arba tu e, inovuoji arba miršti sėkmės raktas tai investicijos į žmogišką į kapitalą ir tikrai nėra atsitiktinumas, kad kai mes investavome į e, švietimą, siekime tokio švietimo, kuris pasitarnautų darbo vietams, e, vietoms, e, kad žmonės, konkur, kad žmonės atitinkamus santykius turėtų tie, kurie suteikia darbą ir tie, kurie mokosi. Tik tuo met e, produktyviai dirbs e, darbuotojai. Vyriausybės nariai išvystė socialinę platformą, platformą ir ką jie sako uh, profsąjungininkams. Jie sako profsąjungininkams, kad reikia renkti žmonės. Uh, daryti juos konkurencingesniais, kad gautų geresnius atlyginimus. Dar norėčiau padėkoti Europos komisijai, Europos agentūroms, ETF. E, mes visuomet sulaukdavome iš ETF nemenkos pagalbos ir tikrai labai svarbu kad e, neapleistume tų programų, kurios yra mūsų regionui skirtos. Solidarumas yra labai svarbus principas, tai yra vienas iš pagrindinių principų. Solidarumas būtinas, kad mes galėtumėm pasimokyti iš jūsų patirties ir išlaikyti savo europinę perspektyvą. Merci beaucoup. Euh. Labai ačiū, ponė vicepremjerę už tokius aiškius įsipareigojimus ir už jūsų įdomų pasisakymą. Jūsų pasisakymo turinys atitinka puikiai mūsų visų lūkesčius, tačiau jūs davėte prastą pavyzdį. E, ponas Einspeker davė gerą pavyzdį. Jam suteikiu žodį šešioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė mėly kolegos, kolegos iš agentūrų, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiame parlamente esu užimtumo socialinių reikalų komiteto narys ir taip pat esu kultūros komiteto narys, kuris atsakingas už švietimą. Tai yra svarbus darbo tvarkės klausimas, nes e, šiandien visose diskusijose ir esu įsitikinęs rytoj taip pat, norint, kad būtų sėkmingas darbinis gyvenimas, remiantis tomis kvalifikacijomis, įgūdžiais, kompetencijomis. Tai yra pagrindinis darbas abiejų komitetų ir aš norėčiau apjungti tų abiejų komitetų kompetenciją šiandien, šiandienos diskusijose ir apjungti tuos du klausimus, uh, kuriuos iškėlė pirmininkė ponė Berez dėl socialinio dialogo ir darbo vietų, inovacijų, novatoriškų metodų. Norėčiau kelis veiksnius paminėti, kaip galėtumėme plėtoti socialinį modelį Europoje, atsižvelgiant į tai, kas, kas yra daroma konkurencingumo e, skatinimo prasme, tam, kad socialinis modelis suvaidintų lyderio vaidmenį. Pirmiausia, turime Na ir aš bandysiu čia atsisakyti diplomatinių formuluočių ir viską pasakyti paprastai ir aiškiai, susitelkties pagrindinėmis vertėmis. Reikia profesinį mokymą ir švietimą optimizuoti. Ir pasiekti svarbiausių dalykų - galimybės gauti darbą, užim, užimtumo. Dvigubo švietimo sistemos e, jauniems žmonėms ir visas lygmo iki to trečio lygmens švietimo, akademinio mokymosi. Visa tai turi didinti kvalifikacijas ir vyresnių žmonių e, darbo procese ir taip pat e, gerinant mokymosi visą gyvenimą galimybės. Ir žinome, kad tai yra labai gerai išplėtota įrankių dėžutė. CDFOP ETF programuose aš to mačiau labai daug. Turime sukurti geriausią švietimo sistemą pasaulyje. Labai paprasta tą pasakyti. Tiesiog tam reikia išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi įgūdžiai ir kokios yra svarbiausios kompetencijos, kurios, ku, kurioms reikalingi geriausiai išsilavinę mokytojai. Ir aš norėčiau tai pabrėžti, nes daugelis dalykų jau buvo akcentuota. Taigi, visą tai, ką aš dabar, apie ką aš dabar kalbėjau, tam be jokios abejonės reikalingos kelios struktūros. Mes savo komitete supratome, kad reikia prisitaikyti. Tik veiksminga socialinė partnerystė duos rezultatų. Be partnerystės, be tarpnerystės darbdavių ir darbuotojų, interesų grupių nebus įmanoma pasiekti sėkmingų rezultatų, kuriant naująją ateitį. Turime plėtoti veiksmingas darbo jėgos darbo rinkos paslaugas. Jos yra kur kas svarbiau nei buvo, tarkime, ankstesniais dešimtmečiais. Taip pat turime suprasti, kad yra vienas labai aiškus parametras. Būtent sveikas senėjimas. Ir šioje savokoje yra daug filosofinių pamastymų, nes visi žinome, kad mums pirmiausia reikia to, ką jau, ką jau turime. Uh, Viskas jau yra aišku, yra moksliniai duomenys, žinios ir, ir taip toliau. Taigi tiesiog reikia tai suprasti. Ir aš radau labai daug saugos ir darbo saugos ir sveikatos agentūros duomenų, nes čia irgi būtent daug dėmesio skiriama šiam elementui. Ir galiausiai dar štai ką norėčiau pasakyti. Socialinis saugumas turi būti užtikrinamas visoms vyresnėms kartoms. Ir aš noriu pabrėžti šį aspektą, nes norėčiau, kad vartojimo gale būtų išsaugomas e, vartojimo elementas šiame procese ir kad tai būtų numatyta ir, ir darbo atvarkėsi dėl pensijų sistemų ateityje. Ir šis komitetas turėtų akcentuoti e, šį prioritetą pirmojo ramšio pensijų sistemoje. Ir taip pat optimaliai panaudoti tą antrąjį ramstį, kaip papildomą ramstį pensijų sistemoje. Na, bendrai kalbant, Eurofound programos, kurios irgi galėtų būti mums tikrai naudingos, tai yra tam tikra e, gairė. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra verslininkystė. Tai neturėtų ir verslumas. Verslumui irgi reikalingas tam tikras ekonomikos jausmas. Ir čia irgi slypi didžiulis potencialas. Ir Norėčiau pabaigai pasakyti, kad svarbios yra socialinės inovacijos, tai yra viršutinio lygmens idėjos, kurias norėčiau pagrysti socialinių inovacijų valdymo aiškiomis priemonėmis. Dėkoju. Merci beaucoup et merci. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad laikėtės kalbėjimui numatyto laiko. Pane Kinga Kuns. Šešios minutės much. I don't... Ačiū. Nežinau, ar mano mikrofonas veikia. Taip. Noriu visų pirma padėkoti agentūroms už jų indėlį. Kai vyksta tokie posėdžiai, aš visada suvokiu, kaip svarbu mums išklausyti jų pasisakymus jos agentūrų atstovai dažnai akcentuoja sveiką, sveikatą ir saugą darbę, profesinius mokymus, e, švietimą ir pasakoja apie tai, kokie svarbus tie dalykai yra ir todėl tikrai svarbu mums išklausyti jūs. Tai mums aktuali informacija. Būtent todėl man buvo įdomu pasiklausyti ir ministro pasisakymo. Aš esu iš Vengrijos ir noriu pasakyti, kad naujosios valstybės narės e, yra panašioje padėtyje kaip Moldova ir kitos regiono valstybės. Todėl manau, kad šią diskusiją galime tęsti. Buvo labai naudingas ir pono Bekerio pasisakymas. E, mes draugė dirbame e, rengdami dokumentą švietimo klausimų ir ieškome naujų būdų, kaip švietimas prisidėtų prie socialinės integracijos ir padėtų jauniems žmonėms pasirenkti būti pakankamai lankstiems reaguojant į darbo rinkos poreikius ir į globalinius iššūkius. Taigi aš tikiuosi, kad šią diskusiją pratesime ir įtrauksime ir visus esančius šioje salėje kalbėdami apie socialinį modelį ir apie krizės pasiekmes, noriu pabrėžti tai, kad mūsų rinkėjai tikrai palaiko, pasisako už stiprų Europos socialinį modelį. Vis dažniau pastebime, kad dėl krizės socialinis modelis nukentėjo daugelie šalių. Galime kalbėti apie nedarbo krizę, viešųjų finansų krizę, e, netgi apie politinę krizę. Ir tų visų krizių pasiekmes e, yra tai, kad silpnėja Europos pamatinių vertybių e, svarba. Todėl mes turime užsitikrinti paramą Europos socialiniam modeliui. Ir tie, kurie praranda darbą, kurie, yra, kurie tampa neaktyvus darbo rinkoje ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį, socialinės apsaugos sistema e, jiems gali padėti ir padėti susigražinti gebėjimą vėl susirasti darbą. Kaip matome, kaip matome e, daugelie šalių nedarbo pašalpos sumažėjo, jos mokamos trumpesnį laikotarpį ir tos šalis grimsta į vis sudėtingesnę problemą, nes žmonės praranda gebėjimą, galimybę įsidarbinti vėl. Tai, tu, tai yra iš esmės psichosomatinis streso poveikis, nes kuo ilgiau žmogus nedirba, tuo e, rimtesnės pasiekmes e, grėsia. Todėl svarbu žmonės išlaikyti arti darbo rinkos ir užtikrinti, kad jie per nelik nu, nenutoltų nuo jos. Mums labai svarbu, kad švietimo sistema plėtotųsi taip, ir tokia kryptimi, kad sugebėtų įtraukti visus ir išnaudotų jaunųjų, jau, jaunimo potencialą. Ir čia norėčiau pakalbėti apie, apie švietimo aspektus. Pone Bekeri, norėčiau pakalbėti apie skiriamuosius švietimo sistemos bruožus, taip, vadinamas, taip vadinamus pamatinius įgūdžius, kurie e, jaunimą paruoštų iššūkiams darbo rinkoje, užtikrintų, kad, žmonė, kad jaunimas bus pakankamai lankstus, sprendžiant visas problemas, ne tik konkrečioje situacijoje. E, E, jaunimas turi būti rengiamas būti pakankamai lankstus, novatoriškas. Jauni žmonės turi išmokti keletą užsienio kalbų, kad galėtų dirbti kitose šalise. Žmonės, jaunimas turi išmokti darbo komandoje, e, suvokti, kaip dirbti su žmonėmis, kurie atstovauja kitokią kultūrą. Ir kad sukurtume tokią švietimo sistemą, turime atitinkamai renkti ir mokytojus, kad jie turėtų tarp kultūrinio komunikavimo įgūdžių, kad švietimo dėstymo metodologija būtų priderinta, e, pritaikyta e, studentams, mokiniams. Nes dabar mokiniai ir studentai privalo prisitaikyti prie sistemos. Jei jie, jie, jie kažko nesugeba, jie iškrenta iš tos sistemos. Ir mokinių nelankančių mokyklos skaičius yra dar viena problema, kurią turime spręsti. Taigi mokytojų rengimą taip pat turime keisti. Turime priderinti dėstymą mokymo sistemą prie vaikų, prie, prie studentų. Kaip to galime pasiekti? Užmėgsdami socialinį dialogą, užtikrindami nuolatinę kaitą, nuomonių kaitą ir palaikydami dialogą su tais, kurie uh, yra svarbus šioje srityje. Taip pat socialinėme dialoge turi dalyvauti ir tie, kurie labiau nutolė nedarbo rinkos. Merci beaucoup. Alors... Labai ačiū. Trečias parlamentaras Andėja Makintaja. Jie atstovauja ECR frakcijai, o taip pat pranešėja darbo vietų kūrimo tema e, ir konkurencingumo tema. Jums šešios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti agentūroms už jų pasisakymus. Aš manau, kad e, tai buvo labai įdomus pasisakymai. Norėčiau padėkoti ir ministrui. Pradžioje aš manau, kad pasakysiu, kad yra daug Europoje socialinių modelių. Baltiškasis, skandinaviškasis, jungtinės karalystės modelis. Ir aš manau, kad pažangos er, pagrindinis elementas yra didesnis bendradarbiavimas tarp partnerių, bendras tikslas e, padaryti Europą konkurencingesnę, visapusiškai sukurti bendrąją rinką ir leisti mums Europai e, konkuruoti pasaulio rinkoje. Ir daugelis kolegų kalbėjo apie konkurencingumą šį rytą. Kaip pasakė pirmininkė, aš esu mūsų komiteto pranešėja dėl to, kaip ES galėtų prisidėti sukurti palankesnės sąlygas verslui įmonėms, besikūrenčioms įmonėms, kurti darbo vietas. Žinau, kad visi taip teigiame, bet vyriausybės juk nekuria darbo vietų, verslas kuria darbo vietas ir darbdaviai kuria verslo įmonės verslus. Suprantu, kad Europoje pas mus dabar trūksta įgūdžių. Ir tai neramina, ypač pažvelgus į informacinių technologijų specialistus. 70 tūkstančių jų trūksta, truks iki 15 metų. Na ir bendrai trūksta mokslo, technologijų, matematikos, inžinierijos specialistų. Ir jeigu norime patenkinti vis didėjančias įmonių didėjančią įmonių paklausą. Ir kolega minėjo, kad trūksta įgūdžių, ypatingai dabar Europoje. Taigi aš manau, kad tam mums reikalingas kur kas artimesnis bendradarbiavimas tarp universitetų, ypač mokyklų irgi, bet ypač universitetų ir verslo įmonių. Aš labai pasidžiaugiau praeitą savaitę, kai mano regiono universitetas, Olderhampton universitetas, atidarė savo biurą čia Briuselyje ir jie save įvardijo kaip galimybių universitetą. Ir dėl dviejų dalykų jie išsiskiria būtent. Pirmiausia, 75 procentai jų studentų yra iš netoli, iš aplinkinių zonų. Tai jie aptarnauja, reiškia, savo teritoriją, savo regioną. Ir jie rūpinasi, kad e, žmonėms suteiktų tuos įgūdžius, įgūdžius, kurie tenkintų įmonių reikalavimus e, tame regione. Taigi yra daug, pavyzdžiui, pas mus automobilių pramonės, automobilių pramonės įmonių vakarų regione. Ir universitetas būtent ir daugiausia dėmesio skiria tam, ko reikia regione. 90 procentų studentų susiranda darbą ir tai iš tiesų labai e, puikus e, rodiklis ir tai labai padrasina, kai matai, kad universitetas realiai vertina, e, stebi, kas vyksta vietoje su įmonėmis, kokie yra jų reikalavimai ir rūpinasi, kad būtų suteikiami įgūdžiai studentams, kad jie galėtų patenkinti tuos reikalavimus ir poreikius. Taigi, Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie verslumą, ir ponė Seban, daug apie, Serban apie tai daug kalbėjo. Reikia raginti universitetų studentus tapti verslininkais. Juk iš ten bus generuojamos naujos idėjos. Ir dar vienas mano regiono universitetas, Aston universitetas, kuris yra netoli Birmingemo, uh, Tas universitetas vykdo programas, pagal kurias studentai siūlo idėjas ir po to eina e, rengia tokius inkubatorius, verslo inkubatorius, jau kai baigia universitetą. Tai reiškia, kad tokias ten yra tinkama infrastruktūra jau tiems studentams. Dažniausiai to ir trūksta pradedantiems verslą. Ir mums Europoje labiausiai ir reikia pasirūpinti, kad žmonėms būtų galima lengviau pradėti verslą. Praeitą savaitę išgirdome, kad yra tiek daug kliučių kiek reikia blankų užpildyti ir visokių dalykų padaryti tam, kad pradėtum verslą. Ir kaštai yra milžiniški verslo pradžios kaštai. Taigi turime čia irgi šį beitą nuveikti. Taip pat, kalbant apie smulkės vidutinės įmonės, aš ir mano kolegos reikalavome ne kartą, kad būtų sumažinta biurokratija kad būtų supaprastinamas e, administracinis darbas. Tačiau norėčiau atsižvelgti tai, kas Kristalė Lešėk sakė ir ponas Valdės taip pat. Nes tikrai aš manau, kad mes galime supaprastinti darbo saugos ir sveikatos teisės aktus, jokių būdų nesumažinant e, darbuotojų apsaugos standartų. To, aišku, daryti mes negalime. Ir aš esu iš to šalies, kur darbo sauga ir sveikata iš tiesų yra labai įsitvirtinus ir mūsų duomenys yra puikūs. Bet jeigu norime, kad daugiau žmonių dirbtų smulkiose įmonėse mikro įmonėse. Jie negali visą laiką tik tai šifruoti įstatymų, jiems reikalingi paprastesni standartai. Taip pat verslo į, e, šeimos įmonės irgi nori pasirūpinti, kad jų darbuotojai būtų saugus. Jie tikrai to nori. Tačiau joms, toms šeimos įmonėms labai sunku suprasti, ką jos privalo padaryti. Taigi, jeigu galėtumėme įstatymus supaprastinti, tam, kad būtų lengviau jų laikytis, kad jie būtų lengviau suprantami, tuomet tikrai mes labai pasitarnautumėme. Ir čia socialiniai partneriai ypač turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Taigi, pirmininkė. Labai ačiū. Labai ačiū, brangi kolegė. Žinau, kad jūs ką tik tais palėtėte socialinio dialogo klausimą, tačiau jūs jau viršijote kalbėti skirtą laiką. Dabar suteikiu žodį Uwe Kombiušen, inžinierių Europos tarybos e, generaliniam direktoriui. Perėsiu į anglų kalbą, kadangi taip yra lengviau. Ir angliškai jo pavadin, pareigų pavadinimas yra toks. Mm, Sumetto And, uh, et vous avez la parole pour... Žodis, žodis jums šešios minutės. Thank you very much, uh, Ms. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu priminti, kad uh, norime iš jūsų išgirsti apie socialinį dialogą ir inovacijas darbo vietoje. Ačiū, kad priminėte. Aš kalbėsiu apie tvarų socialinį modelį bei socialinį dialogą. Noriu padėkoti agentūroms už pasisakymus ir komitetui už tai, kad pakvietėte mus SIMET į, į šį tikrai įdomų debatą. Mes atstovaujame 2000 įmonių, kurios užtikrina beveik 2, milijon, 2 milijonus darbo vietų Europos Sąjungoje. Daugelis kalbėtojų akcentavo konkurencingumą. E, džiaugiuosi, kad vicepremjeras, kalbėdamas apie tai, kalbėjo apie socialinį modelį ir ekonominius aspektus tai kalbama, apie tai kalbama sutarties antrajame straipsnėje, kur kalbama apie rinkos ekonomiką, bet minimas ir subalansuotas ekonomikos augimas. Nepamirškime, kokia yra jo iš ankstinė sąlyga. Ir kai kalbame apie konkurencingumą, mes turime omeny vyriausybių, Mm, įstatymų kuriejų konkurencingumas, taip pat gamybos sektoriaus konkurencingumas ir be abejo darbuotojų konkurencingumas. Sakyčiau, kad tai apima bendrą atsakomybę ir užduoti ir sužinau, kad nemažai žmonių, nemažai kalbėtojų ragintų už aktyvesnį socialinių partnerių dalyvavimą. E, visuose klausimuose. Mums reikia tvarios plėtotės, tvaraus augimo ir tai yra e, vien, tam yra skirta viena iš pamatinių Europos, Sąjungos, Europos komisijos iniciatyvų skirtų realiai pramoniai vykdomų dabar siekis užtikrinti e, BVP e, augimą iki 2020-ųjų. Mums reikia tarptautinių mastų konkurencingos Europos, kuri galėtų remtis konkurencingą pramonę iš esmės mums reikia tvarių ir kokybiškų darbo vietų, kad e, visuomenė galėtų e, užsitikrinti tam tikrą, tikrą gerovės lygį. Ir be abejo, mums reikia socialinės apsaugos e, sistemos. Norėčiau e, paminėti apžvalgą, kurią pa, paskelbė pasaulio bankas. Ten pasakyta, kad Europa atstovauja 10 procentų pasaulio gyventojų, 20 procentų pasaulio BVP sukuria. Ir kad Europoje išleidžiama 50 procentų viso pasaulio lėšų skiriamų socialinės apsaugos sistemoms. Taigi, tai turime turėti omeny, kalbėdami apie konkurencingumą. Įsiskolinimo krizė yra aktuali, kalbant apie tai, bet ir demografinė situacija, kai kas savo, kad tai yra uždėlsto veikimo bomba. Kad Europa būtų konkurencinga tarptautiniu mastu, kad pramonė jos būtų konkurencinga, ir mes esame tarptautinės konkurencijos priešakinėse linijose mes konkuruojame e, su visais pasaulio regionais. Todėl mums reikia konkurencingumą užtikrinančios sistemos, reikia išmanaus reglamentavimo, kuris apimtų ir tvarų tinkamą poveikio vertinimą, kuris būtų ir bešališkas e, lankščių, e, prisitaikyti gebančių įtraukių darbo rinkų, socialinės apsaugos sistemų orientuotų į ateitį ir tai susiję su ilgą laiką svarstomų klausimų. Prieš 20-30 metų įgūdžių ir paklausos klausimas buvo sprendžiamas kitaip. Mums reikia tam tikro lankstumo, gebėjimo prisitaikyti prie augimo. Kai kalbame apie augimą, turime nepamiršti, kad ES išsiplėtus 2004-aisiais, kuomet įvyko didžioji plėtimo banga, ekonominis vystimasis vyksta lygia greta su socialiniu tų šalių augimu, kurios prisijungia prie ES. Ekonominiai ir socialiniai pokyčiai e, įnešė labai teigiamą indėlį į tų šalių vystimasi. O komentuodamas socialinį dialogą, norėčiau pabrėžti, kad mūsų organizacija tikrai e, akcentuoja socialinį dialogą ir palaiko socialinį dialogą, ypač gamybos įmonėse. Ir e, viena iš mūsų darbo tvarkės temų aktyvus senėjimas iš, iš mokymo, švietimo požiūrio taško ir iš užimtumo požiūrio taško. Ir čia kalbame apie uh, lankščius mm, užimtumo kontraktus, užimtumo sandorius ir ar tai būtų mm, da, mm, dėl. Ar tai būtų darbo sudatis dėl pusės etato, ar, ar kiti variantai, švietimas ir mokymai. Mūsų organizacija paskelbė studiją ir aš noriu e, pabrėžti, kad pramonė ir profesinio rengimo institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti. Antėja Makintaja minėjo labai gerus, lab, labai gerus pavyzdžius tokio bendradarbiavimo atveju. Pavyzdžiui, Suomija yra viena tokių šalių. Todėl norėčiau Jūs paraginti netitrūkti nuo uh, darbinio pasaulio, palaikyti ryšį su įmonėmis, kurios tikrai stengiasi daryti viską ir kurios krizės laikotarpiu parodė ir įrodė, kad mes galime būti patikimas partneris, mes siekime užtikrinti pakankamai didelį užimtumą. Ačiū visiems uždėmesi. Labai ačiū. prieš paskutinį panelio dalyvę, ponę Karolą Fischbach Pitel. Europos viešųjų tarnybų federacijos generalinė sekretorė. Šešios minutės. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums, ponios ir ponai. Aš pirmiausia, ponui Lazeriui Lazar norėčiau pasakyti, kad mano manimu moldaviškas vynas yra labai konkurencinga prekė ir mielai sėkmingai galėtumėte konkuruoti ir su prancūzišku vynu. Na, bet čia nėra šiandienos diskusijų tema. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Prats šiandieną. Jis teigė, kad turime įrodyti, kad solidarumas naudingas ekonomikai. Uh, Ir aš galbūt plačiau arba kitaip norėčiau įvertinti šį klausimą ir pasakyti, kad Europos socialinis modelis yra pagrindas įgyvendinant žmogaus socialinės teisės ir siekiant didesnio, didesnės lygybės, kovant su neligybė. Bet jeigu norime kalbėti apie socialinio modelio ekonominę naudą, turime nepamiršti, kad nes socialinė Europa turi savo kaštus. Ir tai ypač aktualu dabartinėme kontekste, kadangi yra daug e, nedirbančio jaunimo, kurie neturi jokių galimybių patekti į darbo rinką ir tai yra prastoji karta, prastas dešimtmetis. Darbo, aš atstovauju darbuotojams, kurie dirba viešosiose paslaugose, ne tik, bet apskritai visose paslaugose, kurios e, vaidina svarbų vaidmenį. plėtojant socialinį modelį, tai yra sveikata, socialinės paslaugos, užimtumas, užim, įvairios agentūros, švietimas, viešo intereso struktūros ir panašiai. Taigi daug, kas, daug ką būtų galima pasakyti apie viešo sektoriaus vaidmenį plėtojant socialinį modelį, bet esminė mintis yra ta, kad negalime leisti, kad socialinis modelis dar labiau nyktų. Ir grįžtant prie to klausimo, kuris buvo iškeltas, nes man pasirodė, kad potekstė, kurioje buvo iškeltas klausimas, buvo štai kokia atsižvelgiant į ekonominę krizę. Mes galbūt jau negalime netgi savo leisti toliau gyventi pagal Europos socialinį modelį. Aš manau, kad norėčiau tam mesti iššūkį ir paneigti tą dalyką, nes norėčiau šiek tiek paneigti ir tą sąsają, kuri buvo įvardinta tarp ekonominės plėtros ir ekonominės krizės. Tai be jokios abejonės yra svarbus iššūkiai, tačiau tai nėra tos pačios monetos dvi skirtingos pusės. Tai yra absoliučiai dvi skirtingos institucijos. Ir mano kaimynas kalbėjo apie laiko bombą. Aš manau, kad mes galime pasiruošti tam, kad mūsų visuomenė senėja. Tačiau tai nėra susijęs su ekonominė krize, mano manimu. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Dėl ekonominės krizės ir tų priemonių, kurių buvo imtasi ekonominės valdysenos kontekste, socialinis dialogas labai smarkiai nukentėjo įvairiose šalise kuriuose yra taipomos griežtos taupimo priemonės Portugalija, Ispanija, Graikija, Baltijos šalis. Ir aš manau, kad tokia situacija aiškiai pamina pagrindinės socialinės teises. Europos lygmenių komisija irgi nenori pateikti socialinės politikos darbo tvarkės. Ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad ir paraginti Europos komisiją pristatyti tolesnę strategiją dėl darbo saugos ir sveikatos. Aš tikrai labai norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Kristas Setlačič, apie ką jie kalbėjo anksčiau. Man sudėtinga šiek tiek ištarti <laughs> pavardę, sako kalbėtojo. Būtent, kad darbo sauga ir sveikata yra pagrindinis našumo veiksnys. Nesveiki darbuotojai nėra produktyvūs. Ir tai labai, dėl to labai nukenčia ekonomikos konkurencingumas, nukenčia mūsų visuomenės. Tai yra būtent tas kampas, iš kurio mes turėtumėme vertinti situaciją. Yra trys europiniai šakiniai susitarimai, e, dėl kurių dėrėjosi Europos darbdavių organizacijos profsąjungos, kur kalbama apie darbo saugos ir sveikatos aspektus. Tai yra žuvininkystės sektorius, vidaus vandenų sektorius ir e, kirpėjų sektorius. Norėčiau pabrėžti, kad darbdaviai ir profsąjungos susitarė dėl bendrojo teksto. Ten įtraukiami svarbus klausimai ir visi tie trys susitarimai e, organizacijų prašymų bus paversti direktyvomis, tačiau jie užstrigo komisijoje. Ir politiškai, man atrodo, tai visiškai nepriimtina. Tai yra sutarties pažeidimas. Ir aš manau, kad reikia ištaisyti situaciją, kuo galima skubiau. Ir manau, kad užimtumo komitetas puikiai sugebėtų paremti socialinius partnerius šiuo atveju. Paskutinė mano mintis yra susijusi su tuo, kad uh, labai svarbu įvertinti ir pajamų pusę. Ką būtų galima padaryti, kad būtų padidintos pajamos, kalbant apie socialinės politikos priemonės. Ir aš labai sveikinu dabar vykstančias konsultacijas, kurių tikslas kovoti su ne, ne, nelegaliu darbu, rimtis priemonių, nedeklaruotų darbų, kad nedeklaruotas darbas būtų įveiktas ir kad būtų nenukentėtų socialinės įmokos ir apskritai, kad būtų kovojama su nelegaliu darbu. Žinau, kad rytoj, man atrodo, bus pirmas Juta Steinbrück pranešimo pristatymas. Tame pranešime yra kalbama apie veiksmingas darbo inspekcijas ir strategiją, pagal kurią būtų galima pagerinti darbo sąlygas. Taigi aš labai norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą ir tikiuosi bendradarbiavimo su Europos parlamentu šioje srityje. Ačiū.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 kalbant apie sutartis, kurios sudarytos, mes laukiame komisijos nuomonės, nes mūsų komitetas yra tikrai motivuotas e, raginti komisiją dirbti, nes krizės laikotarpiu ypač reikia susitelkti ir dirbti sparčiai. Žinau, kad komisijos, kolegija, komisijos narių kolegija tą klausimą svarsto Bet e, mes esame tikrai pasiryžę patvirtinti sprendimą dėl e, patikrų. Ir galiausiai paskutinis kalbėtojas Baudouin Rebu. Noriu padėkoti, kad jis atvyko pas mus. Jis tam tikrą prasme yra komisijos narys, atstovauja komisiją. Jis atstovauja Europos politikos konsultantų biurą BEPA organizacija ir e, jų, jie formuoja platesnį strateginį požiūrį ir suteiksiu jam e, žodį pakalbėti apie inovacijas darbo vietoje. Prašau. Pirmininkė, pabandysiu atsakyti į jūsų klausimą akcentuodamas keletą dalykų ir kalbėdamas apie mišrų socialinį modelį. Kai kurie aspektai yra nenauji ir jie užtikrina naudą visie, visoms susijusioms šalims. Kartais socialinis modelis reikalauja tam tikrų aukų, nes toks yra gyvenimas. Tačiau yra ir galime kalbėti ir apie inovatyvius socialinio modelio aspektus, kurie padės kai ką išspręsti. Pirmoji mm, ypatumų grupė e, sprendimai, kurie yra naudingi visiems. Mes visi sutarėme, kad sveikatos apsauga, švietimas, e, sveikata ir sauga darbe yra aktualiausi Europos socialinio modelio bruožai ir kad tai prisideda prie konkurencingumo ir kad verslas ir ir verslininkai, ir dar, darbuotojai yra suinteresuoti tų aspektų gilinimu ir puoselėjimu, e, š, su šeimos gyvenimu suderinamas darbas. Socialinis modelis gali skatinti ir tokius e, modelius, bet šiais klausimais tikrai visi sutarė. Ir kalbant apie tai, jei visi sutarė ir visiems tai yra naudinga, jei jei tai motivuoja darbuotojus, tuomet ir verslas tuo suinteresuotas. Ir kai kurios įmonės tikrai aktyviai dirba šioje srityje. Pavyzdžiui, kalbėsime apie švietimą e, viešbučių srityje. Akor grupės viešbučiai pirmauja e, mokydami savo darbuotojus darbo vietoje. Taigi einama tokia kryptimi. Ir kaip politinių sprendimų prieimėjai, ką, ką jūs turite daryti. Užtikrinti, kad e, egzistuotų konkurencingos rinkos. Jei įmonės dirba geriau, dėkdamos tos priemonės, jos uh, užsidirbs daugiau pelno, jei ne, jos pralaimės, taigi tai ir užtikrins konkurencingą rinką, nes įmonės suinteresuotos pelnu, su, suinteresuotos išlaikyti savo dalį darbo rinkoje. rinkoje. Uh, ir socialinis dialogas šiais klausimais, kurie yra naudingi visiems, kurie užtikrina naudą visiems, tikrai neturėtų būti sudėtingas. Žinau, kad skirtumų yra skirtingose valstybėse narėse ir, ir kalbant apie darbo suderinamumą su šeimos gyvenimu, na, šie aspektai kur skirtingai sprendžiami. Kita grupė ypatumų, e, tie atvejai, kuomet gali tenkti kai ką aukoti Pirmasis dalykas tai pensijų klausimas, pensijų finansinis tvarumas. E, tai labai daug svarstoma, labai daug kalbama apie tai, kada reikia išeiti pensiją. Ir kalbant apie socialinę apsaugą, tai ypač akcentuojama, bet kai bandome išsiaiškinti, kas turėtų tą apsaugą užtikrinti, ar verslas, ar vyriausybė, valdžia, Yra įvairiausių nuomonių šiais klausimais, todėl svarbu, kad socialinis dialogas ir socialiniai partneriai svarstydami tai visų pirma susitartų. Iš prakt, pra, praktiškai žinoma, vyriausybė yra šių diskusijų partneris, nes e, pensijų sistemas užtikrina vyriausybės, todėl mokesčių mokėtojai taip pat turi būti atstovaujami šiuose diskusijose. Todėl aš daugiau pakalbėsiu apie trečiąjį į ateitį orientuotą aspektą socialinio modelio. Buvo užduotas klausimas, ar e, atsirado naujų inovatyvių darbo metodų, kurie vėlgi užtikrintų naudą visiems. Aš e, esu dirbęs konsultantų firmoje, jeigu paklausysite tų, kurie e, e, skelbia prognozes, jie kalba apie e, žinių ekonomiką ir žinių valdymą. Tinklais grindžiamos organizacijos ir struktūra. Labai daug kalbama apie savarankiškai dirbančius asmenys, apie nuotolinį darbą, mokymasis internetu, tinklinė ekonomika. Nežinau, kurie e, modeliai atlaikys laiko išbandymą ir kurie išliks, neaišku, nežinau. Bet galbūt reikėtų užduoti šį klausimą vadybininkams, kurie verslė ir užsima to praktiniu organizavimu. Bet aš manau, kad ir jie negalės atsakyti šį klausimą. E, vieni žmonės mano, kad tai bus kiti, kad kitaip e, kažkurio laiko momentų paaiškės, kurie pralaimės, kurie laimės. Bet aš sakyčiau, kad e, verslas ir darbuotojai turi patys išsiaiškinti, koks geriausias e, ir primtiniausias būdas yra jiems. Mano darbas yra išklausyti jų ir kai jie pasiekia susitarimo, jie nusprendžia, kad jie nori dirbti vienai par kitaip. Bet kai iškyla kliūtis, mes jų iš, turime išklausyti ir e, pasistengti padėti jiems įveikti tą kliūtį. Vienas, vienas iš svarbiausių dalykų e, pamatinė raudona gyja, tai e, socialinis dialogas ir tikėjimas tuo dialogu, tikėjimas, kad tas dialogas gali atnešti naudos. Bien, alors maintenant... Euh... Kągi, dabar pirmininkės vaidmo yra aiškus, aš turiu pradėti diskusijas. Aš aišku, prioritetą teiksiu parlamentarams. Jezlevecka jau yra užsirašiusi į kalbėtų sąrašą. Ar dar kas nors norės pasisakyti? Taip, užrašiau ir kitus norinčius pasakyti. Ar dar e, norėtų kažkas pasakyti? Dar du galėtumėme įrašyti. Janakė. Dar vienas klausimas čia bus irgi. Iš išorės vienas e, pasisakys asmuo. Taigi turime ką dabar penkis kalbėtojus. Kiekvienam skiriame po minutę. Pone Jezlovecka bus pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. jeigu mes norime sukurti naują stiprų socialinį modelį. Pirmiausia, turime įvertinti dabartinę padėtį. Mums reikalingos naujos priemonės. Yra 28 valstybės narės, kurios yra iš principo labai skirtingos. Tačiau mes turime nepamiršti solidarumo principo. Aš stebiuosi, kad retai mes čia Europos parlamente pasvarstome ir, ir kalbame apie solidarumą. Jeigu kalbame apie investicijas į žmogiškai kapitalą, tuomet pirmiausia turime pamastyti apie darbo rinkos poreikius. Jeigu norime ilginti pensinį amžių, tuomet turime galvoti apie tai, kokių turėsime imtis su to susijusių priemonių. Jeigu norime įtraukti moteris į darbo rinką, ačiū, sako pirmininkė, dėja, e, jums jau daugiau nėra. Jūsų laikas jau baigėsi, kalbėtoja. Nu. Ar manote, kad galima sukurti naują Europos socialinį modelį? Jeigu taip, tai tuomet reikia investuoti į švietimo modelį, kad žmonės galėtų vystyti savo konkurencingumo lygį. Ponas Serkas, ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti E, agentūrų direktoriams ir direktoriams už darbą, kurį jis atlieka. Ir iš tiesų e, žmogiškasis kapitalas yra pats svarbiausias tam, kad būtų teisinga e, visuomenė. Reikia imtis tam tikrų žingsnių. Bet norėjau užduoti klausimą. Kai man užduoda klausimą, kaip įsivaizduojate socialinį Europos modelį Europoje. Tai aš irgi jums tokį patį klausimą norėčiau užduoti. Si, madame la présidente. Um, Quelqu'un a dit... Pone Benar. Ačiū pirmininkė, kai kas pasakė, kad e, konkurencinga įmonė tokia, kuri turi gerą aplinką, kuri kuria gerą sąlygą žmonėms, tačiau aš ne visai tuo tikiu. Pavyzdžiui, Amazon įmonė, labai konkurencinga įmonė, tačiau darbo sąlygos joje yra baisios. Aš norėčiau ponios Serban klausimą paliesti dėl kaiminystės šalių. Kas daroma tuo klausimu? Vakar su ekspertu kalbėjomės apie e, Magrebo valstybės ir e, kaiminystę. Visi tie klausimai įrodo, kad Kinija ir JAV turės dar ir trečią stiprią valstybę, 30 metais turėtų iškirti Afriką. Labai svarbu, nepamiršti, kad mūsų tiltas į Afriką yra Magrebas e, ir e, būtent per tai eina mūsų konkurencingumo paslaptis. Emar Kostelo. Emar Kostelo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie tų, kurie dėkojo kalbėtojams ir padėkoti už jų E, reikalingą ir svarbų darbą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į prieštaravimą. Mes teigiame, kad reikia investicijų į švietimą, kad išsaugotume socialinį modelį. Kita vertus šalis kaip Airija yra verčiamos e, griežtai e, taikyti griežtas taupimo priemonės, apkarpyti biudžetą, taip pat ir biudžetą skirtą švietimui. Taip pat noriu pasakyti štai ką. Jei kalbame apie švietimo sistemos peržiūrą ir mokymasi darbo vietoje, turime e, įvertinti ir mokymosi patirtį. Mane nuvylė tai, kad nesaistanti rekomendacija dėl oficialaus ir neformalaus e, mokymo buvo nukelta iki 2018 paskirtuosius. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kokių instrumentų mums reikia ir kaip juos panaudoti, nes jeigu norime įvykdyti revoliuciją švietimo sistemoje, turime pagalvoti apie tai, kaip tinkamai atestuoti e, įgyjamus įgūdžius, ypač tos, kurie įgyjami darbo vietoje. E... Labai ačiū, šaunuolė, kad sukalėte tris klausimus per minutę. Ponas Sven Malt Don. John Osnabrück profesorius. Vieną minutę. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Buvo iškeltas klausimas, ar apsimoka, prevencija apsimoka ir ar krizės metu mes galime sauliaisti saugesnės darbo vietas. Aš mokslin, iš mokslinės perspektyvos norėčiau pasakyti, kad esu optimistas, nes duomenys yra labai aiškus. Kiekvienas investuotas euras gražina bent jau 2 eurus o gal net penkis tam tikrais atvejais. Jeigu pažvelgtumėme į profesinę šizofreniją. Tiksliau, jeigu pažvelgtumėme profesinę soda susijusias lygas. Taigi, laisvanoriškai buvo susitarta dėl kur kas geresnių prevencijos standartų. Ir taip pat daugelie valstybių matome, kad tokios investicijos tikrai apsimoka. Ir tikrai tokiu būdu galima drastiškai sumažinti profesinių lygų skaičių. O investicijos labai nedidelės, lygnant tuo, kas yra sutaupama. Taigi klausimas yra štai koks. Galbūt galima surasti ir kitų šakų, kurios norėtų įsitraukti į šį procesą, galbūt socialiniai partneriai galėtų įsitraukti ir e, jie patys pamatytų, kiek naudinga yra pagerinta prevencija. Ačiū. Turime keturių agentūrų atstovus, o taip pat dar ministrui norėčiau suteikti žodį. Tokiu būdu bus paskutinis mūsų posėdžio etapas, kiekvienam suteikiu po penkias minutės e, ir pabandyti per jas atsakyti į visus užduotus klausimus. Tačiau dabar tik tais keturiems mm, direktoriams užduosiu ir ministrui. Kristian Letmaier sutinku, e, suteikiu pirmam žodį, SEDEFOP direktoriui, tegul atsako į klausimus. Much, uh, for, for the... Dėkoju. Ačiū už klausimus. Dėkoju už diskusijas ir puikias e, reakcijas į mūsų pristatymus. Grįžtant prie to, kas buvo pasakyta kiekvienose kalbose. Turime daugiau ir teisingiau investuoti į švietimą. Matome, ką padarė taupimas. Turime daug duomenų apie tai. Ir nesuprantu, kodėl turėtumėme ir toliau tą daryti. Daryti tą, ką darėme pastaruosius trejus metus. Mes matome, kur yra tunelio galas. Ir matome, kad ta politika neduoda rezultatų. Tai nereiškia, kad tų skausmingų priemonių neturi imtis tos valstybės. Bet galbūt bent jau ne taip, kaip tas yra daroma. Ačiū. Labai ačiū. Juan Mendendės Valdės. Eurofondo atstovas. And... Uh, Ačiū. Ačiū, labai trumpai. Daug dalykų jau e, buvo pasakyta, kalbant apie socialinį dialogą. Aš tik tai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu surasti sprendimų socialiniam dialogui, nes tai suteikia gerą pusiausvyrą tarp našumo ir kitų dalykų tai, kas e, būtų naudinga visiems, kompromisiniai sprendimai. Aš manau, kad tas sprendimas yra teisingas. Aišku, mes galvojame, kad yra susitarimai ir, ir jie bus įgyvendami, tačiau taip nėra viskas paprasta. Reikia skleisti informaciją ir parodyti, kur slypi tų kompromisų potencialas. Turime parodyti, kaip tą būtų galima padaryti, būtent e, kaip būtų galima perkelti tuos sprendimus Dėl to reikia skleisti gerą informaciją, tai padės socialiniams partneriams ir politikos formuotojams šioje srityje. Ir labai trumpai, reaguojant į tam tikrus užduotus klausimus įvairių dalyvių, Alejandro Serkas, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kaip išgyvensime ateityje be socialinio modelio. Mes kalbėjome ne apie tai, kad reikia atsisakyti modelio, bet tai, kad jį reikia pakoreguoti. Taigi, kyla klausimas, koks, kokio konkurencingumo modelio mes norime ir kas yra įmanoma Europai. Ir galiausiai Kostelo pastaba ir tam tikri prieštaravimai. Mes, aišku, galime apie tai kalbėti ir matome tokius gražių žodžių, augimas, augimui palankus, palanki fiskalinė konsolidacija ir panašiai, bet turime kalbėti ne vien tik tai apie biudžetą, bet ir tam tikrus poreikius. Ir čia irgi reikia daryti kompromisus. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Krista Zedlatschev. Krista Zedlatschev. Thank you very much. I would... Ačiū. Norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų akcentuotų e, pirmai ir pratesti pono Jons mintį. Manau, kad turime pakankamai uh, įrodymų ir parengtų studijų, kur, kur kalbama apie investicijas į žmogiškuosius išteklius. OŠA agentūra ir toliau įrodinės, kad investicijos į švietimą, sveikatą, mokymus apsimoka. Ir turime pabrėžti, kiekvienu, kiekviena proga akcentuoti, kad turime įrodymų taip pat demonstruojančių ir kad yra parengta pakankamai studijų, kurios tai įrodo. Norėčiau grįžti prie teisės aktų supaprastinimo klausimo. Mes be abejo žinome, kad migrantų atsiprašau, įmonių padėtis krizės laikais yra labai sudėtinga, bet aš norėčiau perspėti dėl dviejų rūšių darbuotojų atsiradimo e, įmonėse. Manau, kad mes galime padėti mažoms ir mikro įmonėms užtikrinti įstatymų įgyvendinimą ir teisė, atliekant teisės aktų vertinimą, paaiškės, kad yra naujų būdų, kaip pritaikyti juos. Tačiau svarbiausia, kad mes paskatintume priemonės reikalingas mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kad nesukurtume dviejų lygmenų įmonių. Dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas. Yra, turime įrodymų, kad netgi prastos įmonės, kuriuose prastai užtikrinama darbuotojų sveika ir sauga, vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpių neišsilaikys. Turime daugybę tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai kurios didelės Vokietijos įmonės neišsilaikė ir mes žinome, kad darbo sąlygas buvo, ten buvo labai prastos. Ir galbūt ne iš karto tampa aišku, kad, jos, kad joms nepavyks išsilaikyti iš ekonominio požiūrio taško. Kaip jau sakiau, be sveikų ir motivuotų darbuotojų įmonės nesugebės išsilaikyti. Ir pratesiu Juano mintę. Uh, Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad visos mūsų agentūros mano, kad jei mes nepasitelksime socialinio dialogo visoje savo veikloje, mums taip pat nepavyks pasiekti sėkmės ir net mes neprisidėsime prie Europos visuomenės kūrimo. Toliau ponia Serban ir po to suteiksiu žodį ministrui. Ačiū. Norėčiau akcentuoti koks svarbus yra mūsų modelis kaimininėms valstybėms. Žinoma, mes net toli esame nuo tobulybės, tai kalbėjome, apie tai kalbėjome šiandien, yra skirtingų nuomonė apie tai, kokia Europa turėtų būti ir kaip ji turėtų atrodyti. O kalbant apie e, minimalę darbo tvarkę ir jos punktus, tai mes turime bent jau sutarti, kad privalome eiti priekin. O vertinant Europos socialinį modelį, tai čia neiškyla teorinio modelio problema, veikiau iškyla e, veiksmų ir įgyvendinimo problema. problema politikos apibrieštis ir politikos įgyvendinimas, pavyzdžiui, mokymų srityje, nepakankama vien pareikšti, kad turi socialinį modelį, nepakanka jį įgyvendinti. Jei mūsų agentūrų darbas vertinamas e, pagal pasiektus rezultatus, manau, kad e, pla, plačiumas turi reiktų vertinti to, tai, ko pasiekiama rinkoje parlamento nariai pasisakė, e, kal... ragino e, vertinti oficialius ir neoficialius pasiekimus. Galime kalbėti ir, pavyzdžiui, apie uždaro rato migraciją. Europoje visi žvelgdami į ateitį, turime pamiršti, kad visuomenė senėja ir kad e, tai gyventojų grupiai e, reiks tam tikrų įgūdžių, bet niekas nesima veiksmų. Žvelgiu į Magreb valstybės, į Afriką, kur yra uh, šios šalis yra už jos veikimo bomba demografiniu požiūriu, o Moldovos atveju mūsų fonde parengtos studijos atskleidžia, kad migrantai, ypač išsilavinę migrantai, nesirenka Europos kaip pir pirmąją paskirties e, erdvę, kaip savo e, siekėmybę. Ir reiktų susimasyti, kodėl E, žmonės iš kaimininių šalių nesirenka, nenori atvykti į Europą, renkasi kitas šalis. Jei Europa nori būti stambiausia, išlikti svarbiausia donorė pagalbos tikėja pasaulyje, ji turi rasti nau, mm, abipusės naudos iš investicijų e, svetur ir taip pat žvelgti iš, iš šalis doneres žodis ministrui, o tuomet dar ir kiti pasisakys. Nes šiek tiek laiko liko, tačiau prieš tai norėčiau Kristos paklausti. Monikos Benkavot tų klausimas. Amazon pavyzdys čia buvo pateiktas kaip konkurencingos bendrovės ir buvo pasakyta, kad konkurencingumas e, e, yra sauga, hygiena ir panašiai darbe na, buvo pateiktas Amazon į, pavyzdys. Kaip Jūs atsakytumėte konkrečiai šitą klausimą? Galima pasakyti, kad tai yra e, e, konkurencingumo pavyzdys, bet yra labai daug įmonių, kurios įvardyjamos kaip konkurencingos, tačiau visų tų sąlygų jose nėra užtikrinama. Uh, the... Žinau Pone Bereska, kokios yra darbo sąlygos, bent jau gavom informacijos apie tai iš Amazonės. Iš principo turime įrodymų, kad vidutinės ilges, ilgesnio laiko perspektyvos prasme įmonės neišgyvena rinkoje, jeigu nepagerina darbo sąlygų. Turime kelias įmonės Vokietijoje, nes ten lankiausi, kai dirbau Berlyne. galime pripažinti, kad blogos darbo sąlygos reiškia, kad daugiau nelaimingų atsitikimų, daugiau biuletenių. Per vidutinę ilgesnę perspektyvą tos įmonės tapo nekonkurencingos ir žinome, visuomet yra blogų pavyzdžių. Mes turime, aišku, kovoti su tokiais e, dalykais, tačiau bendrai turime suprasti, kad be investicijų geras darbo sąlygas įmonės neišgyvens. Negaliu atskleisti detalių apie Amazonę, nes nebuvau susisiekusi su darbuotojais ar darbuotojų atstovais iš tos įmonės, bet turiu bendrai pasakyti, kad tyrimai rodo, kad būtent taip yra. Labai ačiū. Ministrė, gal galėtumėte pasakyti, ko pasimokėte iš diskusijų? Ir dar Prašau pasakyti mums paskutinius žodžius, kuriuos norėtumėte pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi. Šalia tų klausimų, kuriuos kėliau savo dėl socialinio, dėl ekonominio Europos modelių, galiu tik patvirtinti, kad daugelis šalių, kurios sukasi aplink Europos, Europos Sąjungą, e, turi būti įkvėptos to modelio, tačiau dėja aš negaliu į viską sureaguoti, ką čia išgirdau. Yra labai nemažai dalykų e, atkreipusių mano dėmus, dėmesį, tačiau vis tik tais norėčiau šį beitą išskirti. Pirmiausia, socialinio Europos modelio kaštai. Jie tikrai yra nemaži, ypatingai įmonėms. Mokesčiai, kurie tą modelį remia, taip pat spaudžia įmonių konkurencingumą. Taigi tai yra labai svarbus aspektas. Buvo užduotas klausimas, kaip suderinti įmonės konkurencingumą, konkurencingumą nacionaliniu mastu ir valstybės konkurencingumą kaip socialinės partnerės konkurencingumą. Mano nuomonė būtų tokia. Negalima labai ilgai palaikyti socialinio modelio, jeigu jisai bus e, finansuojamas vien tik tais iš socialinių įmokų. Moldovoje Mes tokią sistemą pamažu bandome keisti. Norime, kad būtų kuriamos darbo vietos, tai yra savaime suprantama, tačiau viena iš e, priežasčių, turime tą pripažinti, e, ekonominės krizės yra ta, kad buvo finansams, e, viešiesiems finansams daromas nepakeliamas spaudimas. Ta spaudima galima paaiškinti, kad reikia finansuoti visus socialinės apsaugos finansavimo instrumentus. Taip, aišku, mes norime e, garantuoti darbo vietus, mažinti biurokratiją įmonėse ir mes bandome padaryti taip, kad įmonių e, aplinka taptų draugiška, kad būtų galima pritraukti invest investuotojus, tačiau reikia, kad įmonės, piliečiai žinotų, kokie yra, kad, kad jie būtų motivuoti, kad jie dirbtų e, turėdami tam tikrus motyvus. E, tik taip galima būti, būtų sukurti konkurencingumą. E, reikia aktyviai veikti, aišku, kad valstybė būtų konkurencinga, tačiau reikia vykdyti tam tikrą politiką. Politiką vykdyti labai sunku, bet šiaip ar taip ilgalaikis spaudimas įmonėms tikrai neįmanomas. instrumentų e, reikia tam tikrų, tačiau kuo labiau e, apsunkiname įmonės mokesčiais, tuo sunkiau joms būti konkurencingoms, tuo sunkiau joms investuoti į darbuotojus, į jų atlyginimus, į švietimą. Taigi kyla rizika, kad atsidursime užburtame rate, kur mokesčiai e, bus daugiau visuomeniai apsunkinti, negu jai padėti. Taigi mes turime sukurti įmonėms uh, tokias sąlygas, kad galėtų inovuoti, kad galėtų investuoti į žmogišką į kapitalą. Valstybė pati viena negalės užkaišyti visų socialiniam modeliui e, reikalingų skilių. Tokia vizija tikrai neturi ateities, valstybė nori to ar nenori, turi dalyvauti, turi kurti sudėtingesnę politiką, dėl to aš ir sakau, kad valstybė turi veikti aktyviai, kuo konkurencingesnės įmonės, tuo geriau. Dažnai suvokiame, kad įmonėms reikia naikinti darbo vietos. Tai ką tada daryti su tais žmonėm, kuris praranda darbą. Tai yra papildomi kaštai biudžetui, mums reikia kažkokias tai priemonės tiem žmonėms duoti iš socialinių fondų, kad jie galėtų persikvalifikuoti, kad galėtų rasti e, naują darbą. Taip negalima. Toliau reikia mažinti biurokratiją, reikia e, skatinti investicijas, reikia skatinti įmonės, kad e, jos informuotų, mokytų savo darbuotojas, investuotų į technologijas ir ypatingai reikia vystyti tarsi darbo kultą. Darbas turi tapti tarsi religija. Turėti profesiją tai yra garbė. Uždirbti atlyginimą taip pat garbė. Tokios vertybės buvo šiek tiek primirštos. Jos tarsi ištirpo ir visa tai turi eiti koja kojant su socialiniu dialogu vien kalbėti tame dialoge neužtenka, reikia partnerystės, reikia keistis nuomonėmis tarp e, vadovų ir pavaldinių, tai turi būti dialogas tarp brandžių partnerių ir visi partneriai turi savo atsakomybę prisimti. Politikai taip pat turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį šiame darbe. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū, mums šiek tiek liko laiko, todėl aš suteiksiu žodį tiems parlamentarams, kurie norėtų pasisakyti. Pirmiausia, Heinz Pecker. Galbūt e, jis pateiks išvadas arba pateiks kokiu nors dar tolimesnių minčių mūsų diskusijai praturtinti tikrai neatsitiktinai apie tai šiandieną diskutuojame su keturių agentūrų atstovais bei su visais svečiais. Kita savaitė, antrą spalio, komisija turi paskelbti ekonominės ir e, monetarinės e, sąjungos atitinkamą dokumentą, todėl, brangus kolegos, labai būtų, leng... E, labai būtų gerai, jeigu jūs dabar pradėtumėte, pradėtumėte renkti išvadas ir pagalvotumėte, kokius darbus ateityje reikės atlikti. Prašom, žodis jums. Dank, Frau Vorsitzende. Thank you. Um, Pone pirmininkė. Manau, kad tai tikrai labai sudėtingas klausimas, kurį jūs ką tik suformulavote. Trumpai, bandant viską apibendrinti e, ir labai atvirai kalbant, mano vertinimu esame tokia, tokioje padėtyje, kur viena aukštų lygmenių svarstoma tema nuolatos yra e, kartojama ar diskutuojama, tai yra socialinė Europa. Ir aš sakyčiau, kad ji simbolizuoja daugybę dalykų šiandien. Kaip viskas atrodys ateityje. Kaip jau sakiau, trumpai kalbant, negalime šiandien rimtai iš esmės imtis socialinės bendrijos kūrimo. Manau, kad e, tai, kaip dirbome šiandien ir, ir šiandien egzistuojančios struktūros turėtų būti optimaliai tobulinamos, kad galėtų atremti šiandienos ir rytojaus iššūkius. Nes Manau, kad fiskalinė sąjunga ir ekonominė sąjunga turi būti, turi įgyti apibraižas, taip pat turi atsirasti atitinkamų darbų tvarkaraštis prieš imantis kitų darbų. Tuo esu įsitikinęs, nes nekyla abejonių dėl to, ko, kokių tikslų siekia mūsų agentūros, o mes, dirbdami komitete, irgi stengiamės eiti labai aiškia kryptimi, tai yra didinti socialinį solidarumą šiandienos Europoje. Ir būtent todėl nenoriu, kad prarastume laiko, energijos, kad būtų išardytos partnerystės čia ir svetur. Mes kalbame apie aukštesnio ligmens strategijas, kurios iki šiol dar nepadėjo mums pasiekti šiandienos tikslų. Pirmininkė, ačiū, Kinga Guns ir paskui kal kiti kalbėtojai, kiti komiteto nariai, kurie prašė žodžio. Aš tik tai keletą sakinių norėčiau pasakyti. Manau, mes iš šiandienos posėdžio uh, E, suvokiame, kad negalime rinktis tarp augimo ir Europos socialinio modelio. Negalime rinktis vieno iš dviejų. Vienintelė išeitis iš krizės užtikrinti abu aspektus ir jei pasieksime augimo, turėsime galimybę investuoti į socialinio modelio plėtotę. Jeigu bandysime pasirinkti vieną iš dviejų, tai būtų neteisingas sprendimas ir iš visų pasisakiusių šiandien plaukia informacija ir konkreti žinia. O solidarumas negalime e, uždė, pa, uždėti kryžiuko ant solidarumo. Solidarumo vis mažėja Europoje, bet mums jo šiandien reikia labiau nei bet kada. Pone Makintaja. Ačiū. Mm Man padarė didžiulį įspūdį pastarieji ministro komentarai. Pone Jeslovetska uždavė klausimą, kurį aš performuosiu. Ar mes norime augimo, ar mes norime socialinio modelio? Mes norime užtikrinti, kad viskas būtų įmanoma. Mes nenorime e, sukurti tokio socialinio modelio, kuris tapti Europai našta. Jis turi būti jis neturi sukurti papildomos naštos, žmonės reikia skatinti, e, įgyti naujų įgūdžių. Ir taip galėsime sukurti, užtikrinti konkurencingą Europą, kuri konkuruos su ne ES valstybėmis, nes mes dalyvaujame e, tose pasaulinėse varžybose pameistrystės. Taip, reikia tokių pavyzdžių, šio laikinių variantų. Reikia atsisakyti darbo vietų, kurios yra praeitis, kurios nebeegzistuoja. Turime žvelgti priekin. O kalbant apie europietiškus politikos sprendimus ir įėjimą priekin, politikos sprendimai turi būti pagristi informacija ir faktais visuose mūsų tvirtinamuose teisės aktuose. Bilbao, matome, kad mūsų diskusijos krypsta į politiką. Suprantu, kad parlamentarai, kurie baigia diskusijas, tai daro pagal savo laikomasi politinę liniją. Labai Gerai, kad taip krypsta diskusijos. Iš svečių dar liko trys, turbūt visi ir pasisakys. Taigi viena arba dvi minutė kiekvienam. Štai taip viską paskirstome. Tvarka ta pati. Konbiugen, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą Norėčiau pasveikinti surengus šį renginį. Jis buvo tikrai labai turtingas, taip pat ir politinis, politiniai debatai vyko. E, gaila, kad ponas Serkas išėjo, nes norėčiau pridurti čia yra to, ką sakė ponas Režų, bet e, komisija turi pasakyti, kaip įmonės turi plėtotis. Tai yra naujas verslumo, nauja verslumo koncepcija taip pat kalbant apie tai, ką ponas Pišbach sakė, aš nepasisakau prieš ES socialinę dimenciją jokių būdų, bet, kaip sakė ponia Makintaja, nėra bendro monolitinio e, socialinio modelio, jų yra keli Europoje. Ir daugiau kaip 50 procentų Europoje yra išleidžiama daugiau nei kitur pasaulyje, kalbant apie užimtumo paketą, irgi reikia įvertinti kaštus. 2012 metų užimtumo paketas ponas Andor irgi sakė, kad reikia įvertinti papildomus darbo kaštus. Ir tai yra svarbus dalykas. Na ir galutinė pastaba krizė parodė, kad tos įmonės, kur e, yra lanksti darbo rinka ir veikiantis socialinis dialogas tarp nepriklausomų laisvų socialinių partnerių. Yra kur kas joms sekasi geriau atlaikyti krizę, finansinę, ekonominę krizę. Tokia būtų mano išvada. Dėkoju. Euh, Labai ačiū. Well, briefly... Tik tai norėjau trumpai pasakyti, atsižvelgiant į tai, kas buvo paskata dėl Amazonės, bent jau Vokietijoje darbuotojai streikavo ir bandė ir norėjo, kad būtų pakoreguotos paslaugų tiekimo teisės aktai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Aš konkurencingumą suprantu štai kaip. Tai yra produktų kokybė, tai yra inovacijų gebėjimai ir taip pat tai yra darbuotojų motivavimas, jų gebėjimas duoti rezultatų ir taip pat gebėjimas prisitaikyti. Taigi aš manau, kad mūsų vizija ir mūsų galimybės e, užtikrinant konkurencingumą, tai nėra siekimas konkurencingumo bet kokią kainą, bet kokią socialinę kainą. Aš manau, kad toks e, supratimas nėra teisingas. Ir paskutinis dalykas, atžvelgiant į tai, kas buvo paskaita dėl investicijų, aš manau, kad mes turime Europos politikoje suprasti, kad taupimas neduoda rezultatų, yra daug investicijų įmanomų ir į žmonės, ir į paslaugas, ir į darbo vietas, ir jos pačios save finansuoja. Yra daug pavyzdžių, kaip buvo pasakyta pono Džono, investuoji vieną eurą ir gauni kur kas daugiau. Taigi aš manau, kad turime štai taip keisti politiką. Merci beaucoup, Baudouin Rigo, et je salue l'arrivée euh, du commissaire que je remercie beaucoup. Labai ačiū Baudouin Rigo ir labai norėčiau pasidžiaugti bei pasveikinti komisarą, kad atvyko. E, turėsiu išeiti iki posėdžio pabaigos. E, o svečias atsakys į mūsų turbūt klausimus. Lygo būdu. Ačiū. Dar vienu žodžiu apie Amazonę norėčiau užsiminti. Čia apie, daug, apie tai daug buvo kalbama. Tai yra konkurencinga bendrovė, taip tiesa. Bet e, kokie, koks yra konkurencingumo lygis e, toje pramonės e, verslo srityje, čia specialistai turėtų pasakyti, bet iš tiesų Amazon yra viena, priešingai nei perkant aviakompanijų paslaugas, tu gali pasirinkti ką tu nori. Taigi Amazonija alternatyvų kol kas nėra. Nėra alternatyvų šioje srityje. Aišku, nėra viskas gerai ir e, socialinis dialogas nevyksta ir darbuotojų organizacijos turėtų daug ką keisti ir bandysime viską išspręsti. Aišku, ir agentūros čia galėtų kažkaip tai patarti. Ir taip pat privatus konsultuotojai galėtų patarti. Uh, McKinsey buvo didžiausia konsultacinė bendrovė, jie ten lankėsi, pradėjo kampaniją ir savo klientams, verslo įmonėms pasakė, kad moter, met, moterys valdybose leidžia pagerinti įmonės veiksmingumą ir našumą. Taigi štai taip nediskriminavimą gali, galima propaguoti. Taigi viskam yra, visur yra galimybių. Taip pat buvo šiandien provoko, provokuojančių minčių išsakyta, galėčiau dar daugiau jų išsakyti. Aš dirbau konsultacinėje bendrovėje New York'e, po to buvau perkeltas į Briuselį, kur yra mano gimtinė. Per tą laiką mano darbo sąlygos pablogėjo, kai grįžau į Briuselį. Tai yra socialdemokratinė, socialinės rinkos ekonomika, tai yra anglosaksiška sistema ir aš bandžiau išsiaiškinti, kodėl, o, o New York'e buvo anglosasiška sistema ir aš bandžiau išsiaiškinti, kodėl taip yra. New York'e, jeigu man nepatiko darbas, aš galėjau išeiti ir susirasti kitur darbą be problemų, o čia kur kas sudėtingiau man tą padaryti. Ir čia esmė yra štai kokia. Mes veikiame ne vakume. Valstybės turi pasirūpinti, kad žmonės turėtų galimybių darbo rinkose uh, surasti savo galimybių įsidarbinti ir panašiai. Taigi reikia gerinti tas galimybės darbo rinkose. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti visoms agentūroms, visiems svečiams. Pone vicepremjerė, jūs tikrai labai puikų indėlį įnešėte į mūsų darbus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už šio ryto pasisakymus. Dabar norėčiau keletą pastabų padaryti, kurios neįpareigoja komiteto, e, kadangi čia vyksta atviros diskusijos. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie socialinį dialogą, inovacijas bei jų keliamus iššūkius, e, inovacijas darbo vietoje nėra jokių nesutarimų tarp mūsų. Tačiau, kai pasižiūrime, ką tai reiškia pačiai sistemai, pradedame diskutuoti apie tai, kokius instrumentus pasitelkti, kad tas būtų pasiekta. Ir čia jau yra skirtumų ir visai nemažų. E, Bodmarigo žodžiai. Mm, mane šiek tiek sukrėtė, konbrūren e, pritarė tai minčiai, lyg tai reikėtų įmonės palikti ramybę. Čia šiek tiek karikaturizuoju tą, kas buvo pasakyta, tačiau e, aš mačiau. E, Taip, įmonės e, nori, kad būtų laisvos, tai vadinasi autodisciplina, tačiau matėme, prie ko tai priveda. E, valdybose, kai yra daug moterų, daugiau moterų, e, buvo pasakyta, kad viskas vyksta sklandžiau. Ir kadangi jau viskas vyksta sklandžiau, kadangi tai įrodyta, jeigu nori čia kažkaip e, prisidėti teisės aktų leidėjai, kad būtų dar didesnis efektyvumas, kad kiti būtų iniciatyvesni, tai reikia diskutuoti, minėti Europinėme lygmenyje, tada viskas bus daug geriau ir reikšmingiau. Makentai žodžiai dėl e, augimo mane šiek tiek e, sukrėtė. Žinoma, augimas yra, tačiau jau praėjo dešimt metų ir per dešimt metų pamatėme, kas yra beprotiškas augimas. Ir jeigu tas augimas nebus nukreiptas tinkama linkme, jeigu nepasakysime, kad augimo pridedamoji vertė turi finansuoti socialinį modelį, tai tada tas augimas pasitarnaus tik tai spekulacijoms, spekuliantams e, rinkoje, o to niekas nenori. Pone viceministrė, mane, man labai didelį įspūdį padarė daug kas, ką jūs minėjote šį rytą, ypatingai tai, kad jūs pasakėte, jog konkurencingumas yra toks klausimas, kuris turi būti keliamas šalies viduje. Jeigu tai yra šal, šaliai tenkantis iššūkis, tai reiškia, kad visi veikėjai turi mobilizuotis, veikti e, tarpusavyje ir kad klausimas negali būti išspręstas vienimonės lygmenį. Jūs taip pat sakėte, kad e, jūs šokiruoja tokia situacija, cituoju jūs, kad e, jūsų e, E, piliečių teisės, darbuotojų teisės užsienyje nėra užtikrinamos. E, šiame komitete e, tokie dalykai buvo atspindėti ir kitose forumuose vykusiuose diskusijose. Manau, kad tai, ką Jūs pasakėte, yra tikra tiesa. Taip pat Jūs minėjote, kad kalbant apie socialinį dialogą reikia įmonėms uh, padėti suprasti, kągi tas socialinis dialogas reiškia. Mums Europinėme ligmenyje tai irgi labai svarbus elementas. E, galiausiai prisimenu pono Baroso pasisakymą, nes jisai papasakojo pernai 2012 e, kokia situacija Europos Sąjungoje. Taigi pristatydamas šią temą Europos parlamente jis sakė, kad konkurencingumas yra mo socialinio modelio pagrindas ES. Manau, kad prie to visada reikia e, sugrįžti nuolatos ir nuolatos. Nesu Baroso šalininkė, tačiau tai yra labai svarbus elementas ir jo tikrai nevalia pamiršti. Tam, kad tas būtų pasiekta, manau, kad daug kas tam pritars jeigu konkurencingumas vyks tik tais per darbo kaštus, negalėsime atlikti to kolektyvinio vertinimo. O pabaigai norėčiau pasiūlyti du sprendimo būdus ir čia galbūt bus apimta labai daug elementų, kuriuos šiandieną aptarėme. Pana Jeslovietska kėlė panašų klausimą. Mes galvojame apie švietimo sistemas, apie tai, kaip perduoti žinias tose sistemose, tačiau mūsų įsivaizdavimas yra praeities įsivaizdavimas, būtent praeities dėl to, kad netoks nedarbas ir netokia nedarbo svarba, dydis. Uh, Mes, pavyzdžiui, atėję iš tokių laikų, kada nedarbas nebuvo masinis reik, reiškinys. Šiandieną nedarbas yra masinis reiškinys, vyksta delokalizacija, vyksta, e, darbuotojai yra mobilus ir nedarbas visiškai nepanašus į tą nedarbą, kurį mes pažinome prieš dešimt metų. Kita vertus, technologijų vystimasis labai pagreitėjo ir to pagreičio pagreitis yra tikrai toks didžiulis, kokio mes nepažinojome, kai kūrėme dabar veikiančius modelius. Ir tai vėlgi kitas iššūkis. Mūsų siūlomos mokymo sistemos yra ne vien tik tais mm, darbuotojų palydėjimas į kitą jų darbo etapą nuo tos darbo vietos, kurios nebereikia. Tai tiesiog yra tvarkymosi su masėmis klausimas. O kalbant apie technologijas, e, tai galima būtų pavadinti mismatch, nesutapimas tarp e, išsilavinimo ir darbo rinkos. Nesutapimas. Tiesiog reikėtų pritaikyti e, dabar veikiančias švietimo sistemas prie naujų darbo rinkos poreikių programas pakeisti, metodą pakeisti, nes jeigu to nepadarysime, tai inovacijos vystysis toliau, e, išsilavinimas vyks sena, pagal seną madą e, ir vėlgi bus nereikalingas ir nenaudingas senas e, lenktyniavimas, kuris prie nieko nepriveda. Taip, kad reikėtų apie tas technologijas ir jų vystymasi pagalvoti. Dabar perduodu pirmininkavimą kolegiai Edith Bauer, beje norėčiau jai labai padėkoti. Ir taip pat norėčiau komisarui suteikti žodžio, tačiau iš karto jo atsiprašau, kad turėsiu jūs visus palikti. Tačiau, žinoma, bus ir kitų progų, bet to kolegos man perduos, e, ką svarbaus komisaras papasakos, e, įsiliedamas į mūsų šios dienos diskusiją. Ačiū. Madam Chair, uh, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, uh, gerbiami vadovai, ponios ir ponai. Norėčiau visų pirma pasveikinti parlamentą ir keturias agentūras, surengus šį seminarą. <clears throat> Apgailestauju, kad negalėjau ateiti anksčiau, dalyvauti ilgiau jūsų renginyje, bet manau, kad šis renginys puikiai iliustruoja agentūrų darbą. Jos apibendrina komisijos darbą ir suteikia informacijos politinėms diskusijoms įvairiausiomis temomis. Tie e, komisijos nariai, kurie remiasi agentūrų rengiamą informaciją, žino, koks vertingas yra tų agentūrų darbą. E, pas, per pastaruosius penkeris metus ES išgyveno giliausią ekonominę krizę nuo, nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl tos krizė, tos krizės laikotarpis Europos socialinis modelis buvo ypač gera apsauga Europos piliečiams nuo užklupusių negandų. Socialinio dialogo ir kitų priemonių dėka buvo e, išsaugota nemažai darbo vietų ir surastas atsakingas problemų sprendimas. E, pavyko užtikrinti e, namų ūkių pajamas pirmaisiais krizės laikotarpiais. Tai svarbu užtikrinant visuminį ekonomikos poreikį. Tačiau e, krizė privertė mus išmokti tam tikrų pamokų. Visų pirma, norint sukurti e, aukštesnės gerovės atsparesnį modelį Europoje, mums reikia pažangos ir valstybių narių lygmenių ir ES mastu. Nereikia nesakyti, kad tam, kad išbristume iš krizės, Europai reikia pertvarkyti savo verslo modelį. E, Mums reikia tinkamų finansinio sektoriaus taisyklių gyvybingesnės pramonės politikos, reikia reformuoti ir pinigų sąjungą. Kita vertus, reikia pasižiūrėti, ką galėtume tvarkyti kitaip, vertinant socialinį modelį. Šioje srityje Europa privalo mm, nuveikti daugiau, o ne mažiau. Mūsų įsipareigojimas e, sutartyje yra šitiems įsipareigojimams negali būti pamirštas. Socialinis progresas e, konkurencingoje socialinėje ekonomikoje, e, ekonominė ir teritorinė sanglauda bei valstybių narių solidarumas. Visapusiškas užimtumas e, lygia greta su socialinė pažanga, rinkos ekonomika. Apie tai irgi kalbama ES sutarties trečiajame straipsnėje. Tame straipsnėje pasakyta, kad ES privalo skatinti teritorinę ir ekonominę sanglaudą ir valstybių narių solidarumą. E, taip užtikrinama balansas tarp valstybių narių individualios atsakomybės ir solidarumo Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjungos esmė e, individualus šalių atsakomybė bei solidarumas, bendras solidarumas. Manau, kad solidarumas valstybių narių e, gali būti sustiprintas, e, tačiau to nepasieksime, jei ES neįgis svarbesnio vaidmens. ES institucijos turi dirbti drauge. Nacionalinės e, socialinės gerovės valstybės ypač nukentėjo po fiskalinių uh, E, pertvarkymų programos įgyvendinimo prasidėjus kriziai. Komisija teikia gairias valstybėms narėms, kaip reformuoti savo socialinės gerovės sistemas, kad nacionaliniai ištekliai būtų panaudojami veiksmingiau ir našiau, sprendžiant tokias problemas kaip, pavyzdžiui, vaikų skurdas arba e, benamiai. Nacionaliniu lygiu uh, E, pradėtos ir socialinės apsaugos sistemų reformos, kad užtikrintume tų sistemų tvarumą ir paciento apsaugą. Komisijos žalioji ir baltoji knygos m, mm, išdė, teikia visą eilę reikalingų argumentų bei priežasčių, kodėl tos reformos valstybėse narėse turi būti gyvendintos. Uh, komisijos užimtumo priemonių paketas padeda valstybėms narėms spręsti e, e, ilgalaikio nedarbo problemą, panaudojant e, turimus išteklius ir mm, pritaikant geriausius e, švietimo ir profesinio mokymo metodus. Jaunimo garantijų iniciatyva yra dar viena svarbi iniciatyva, kuriai skirta beveik 6 milijardai eurų. Tai geras pavyzdys atskleidžiantis, kaip ES gali imtis kolektyvinių veiksmų, spres, prisimdama spręsdama nedarbo iššūkį kolektyviai ir e, laikydamasi kitų politikos ryčių gairių. Turim, norime užtikrinti e, jaunimo užimtumą bei suteikti jaunimui galimybę išlikti darbingiams turėti darbo vietą ilgą laiką ir neprarasti įgūdžių, sutelkdami dėmesį į poreikius ir pasiūlydami mokymosi galimybės arba pameistrystės galimybės E, įmonės čia irgi gali prisidėti kovodamos su jaunimo nedarbu. Manau, kad šios iniciatyvos netiesiogiai prisidės prie ekonomikos atsigavimo ir užtikrins Europos socialinio modelio e, rekonstrukciją ilgam laikotarpiui. E, kitos pastangos kitose sritise e, prasideda nuo pačios, bet žinoma, čia irgi reikia juos palaikančios aplinkos. Pavyzdžiui, kalbant apie socialinę ekonomiką, kuri apima įmonės, visuomenės, nevyriausybinės, nepelno organizacijas, socialinės įmonės, siūlo daugybę paslaugų e, ir gaminių visoje Europoje taip pat sukuria milijonus darbo vietų. Europos socialinio fondo potencialas turėtų būti panaudojamas geriau valstybių narių, tam, kad jos e, sukurtų socialinių įmonių ir išplėtotų socialinės ekonomikos kūrimą. Konferencija šiuo klausimu rengiama Strasbūre subrus nemažai susijusių e, veikėjų e, aptarti šias temas. Europos socialinio modelio svarstymas būtų ne visapusiškas, jei nepaminėtume socialinio dialogo svarbos. Turime padidinti socialinių partnerių dalyvavimą ES politinėse diskusijose ir sprendimų prieimime. Europos Sąjunga e, palaiko socialinį dialogą valstybėse narėse, teikdama finansinę paramą gebėjimų kūrimui Galiojančios e, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūros ES lygmenių galėtų būti veiksmingesnis ir išnaudojamos visapusiškiau. Norime skaidrių e, konsultacijų su socialiniais partneriais dėl Europos semestro. Socialinių partnerių įtraukimas nacionalinių lygmenių taip pat yra labai svarbus ir čia reikia e, didesnės pažangos. Ypač kai kuriuose šalise e, būtina mm, rekonstruoti, atkurti socialinį dialogą. Ponios ir poniai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris politikos rytis, kur veikla ES mastuotinančiais mėnesiais bus, bus gyvybiškai svarbi, jei norime pasiekti įsipareigojimus socialinėje srityje. Turime daugiau padaryti, kad pasiektume, jog Europos darbo rinka pasiūlytų gerų galimybių Europos piliečiams. Be didelio nedarbo E, yra 2 milijonai laisvų darbo vietų, trūksta sveikatos srities, informacijos technologijų srities darbuotojų, e, taip pat apskaitininkų, pardavėjų. Žinoma, visada bus e, neužpildytų darbo vietų, bet kuriuo laiko momentu, tačiau šį disbalansą galime ištaisyti, jeigu užtikrinsime didesnį mo, mo, mo, atsiprašau, judumą regioninių ir valstybių lygmenių. Europos Sąjunga gali prisidėti skatindama e, internetinių m, mm, darbo vietų, darbo vietas e, reklamuojančių duomenų sistemų kūrime kalbu apie jūres. Jūres taps veiksmingesnė užimtumą užtikrinančią priemonę, leis valstybėms narėms siekti daugiau judumo orientuotis į e, paklausą ir labiau atliepti, atsiliepti rinkos poveikiu, poreikius. Jeigu modernizuosime rink, e, darbo rinką, užtikrinsime geresnės ekonominės veiklos rezultatus, jei žmonės galės staigiai sureaguoti atsiradus paklausai ir e, susirasti darbą. Tačiau reikia daugiau nuveikti, e, siekiant, kad e, viešosios užimtumo tarnybos dirbtų geriau ir kad šios ties politika būtų geresnė. Šis laikotarpis bus labai svarbus dar ir dėl to, kad bus priim, juo bus priimama daug sprendimų dėl ES finansinių instrumentų ateities ir dėl jų, dėl jų panaudojimo valstybėse narėse. Diskusijose dėl daugiametės finansavimo programos turime pasirūpinti ateitimi ir užtikrinti ją įtinkamą finansavimą iš Europos socialinio fondo. Taip pat e, turime pasitelkti Europos e, užimtumo iniciatyvą, socialinių inovacijų fondą bei Europos e, pagalbos labiausiai skurstantiems fondą. Tai yra svarbus išteklių šaltiniai užtikrinti, kad Europos žmogiškiai ištekliai būtų sustiprinti. Jei norime pasirinkti tinkamus sprendimus, reikia investuoti į e, darbo išteklių, žmogišką kapitalą e, bei švietimą. Mes turime nepamiršti, ko mums reikia 21 amžiaus globaliame pasaulyje, kokie poreikiai aktualiausiai. Gerai veikianti darbo rinka Europos Sąjungoje reiškia, kad turi būti užtikrintos e, tinkamos darbo sąlygos, taip pat sveikata ir sauga darbe. Tai kitas svarbus Europos socialinio modelio dėmuo ir dar viena E, esminė užduotis Europos Sąjungai. Sveikata ir sauga darbe gali uh, užtikrinti sanglaudą, užtikrinti integraciją darbo rinkoje, užtikrinti geresnės galimybės įsidarbinti ir e, pasinaudoti teisę laiku išeiti į pensiją. Krizės laikotarpiu sveikatos ir saugos darbe užtikrinimas prisideda prie 2020 strategijos tikslų ir padės mums išbristi iš krizės sustiprėjusiems Sveikatos ir saugos darbe agentūros darbas pademonstravo, kad veikla šioje srityje apsimoka, kad ji yra ekonomiškai naudinga įmonėms. Svei, saugi darbo vieta, kurioje vadybininkai ir darbuotojai jaučiasi motivuoti ir įtraukti, padės e, pasiekti geresnių ir didesnių rezultatų. Kalbame ne tik apie saugą ir sveikatą darbe. Akcentuojame ir kokybiškų pameistrysčių galimybės, tai ypač aktualu jaunimui ir Europos platforma skirta kovai su šešėliniu darbu. Ponios ir ponai, Europos Sąjunga ir eurozona šiandien išgyvena ekonominę užimtumo ir socialinę krizę. Ir vis didėja atotrukis tarp valstybių narių visuomenės grupės vis labiau susipriešina. Šios tendencijos prieštarauja mūsų siekiui pasiekti visapusiško užimtumo, o tai draugė su socialinė pažanga yra e, tikslai įrašyti sutartise. Tai ne tik e, mūsų svarbiausia tikslai. Tai turėtų būti mūsų politinių sprendimų esmė ir brandolys. Ir tai turėtų padėti pagerinti e, pinigų ir ekonominės sąjungos e, struktūrą. Turime siekti ekonominės ir teritorinės sanglaudos bei solidarumo. Tai reiškia, kad visų socialinių grupių atstovai, ir ne, o ne tik elitas, turi dalyvauti šioje veikloje ir paremti Europos integracijos projektą. Uh, Krizė atskleidė, kad valstybių narių ekonomikos yra nepaprastai susiję ir priklausomos nuo vienos kitų. Žimtumo problemos, socialinė įtampa tampa vis didesnių galvos skausmų valstybėms narėms, ypač eurozonos e, valstybėse. E, ekonominė ir pinigų sąjunga dėja neišsprendė kai kurių problemų, joje neatsižvelgta į realią ekonomiką ir jos pokyčius ir į tokius struktūrinius klausimus kaip e, neligybė, e, skurdas, nedarbas. Kai nuo to laiko, kai krizė prasidėjo, pastebėjome, kad e, vis didėja skirtumai tarp vadinamų šiaurės šalių pagrindinių brandolio valstybių ir e, pietų šalių. Nors šiaurės valstybės neblogai pergyveno krizę, pietų šalise užimtumas išaugo kai kur labai stipriai, ypač jaunimo tarpe. E, namų ūkių įplaukos e, nukrito ir skurdas taip pat padidėjo, išaugo. Ši polarizacija ypač akivaizdi eurozonoje, kur e, valiutos nuvertinimas jau nebe, nebėra viena iš alternatyvų eurozonos e, valstybės susiduria su e, gyventojų bėgimu, žmonės emigruoja. Šių visų procesų negatyvus poveikis e, žmogiškam kapitalui ir sanglaudai, jau nekalbant apie politinį ekstremizmą, populizmą, taip pat tapo akivaizdus užsitęsusios, šios užsitęsusios krizės laikotarpiu. E, Taip pat atsižvelgiant į tai, kad dabartinė valiutų sąjunga yra grindžiama e, fiskalinės biudžeto drausmės sutartimi be reikalingų nuostatų jas paremenčių. E, pinigų ir ekonomikos sąjungas susiduria su ypač e, sudėtinga socialinio disbalanso situacija. Apie tai bus kalbama kitą savaitę vyksiančioje konferencijoje. Mano, Ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimas yra svarbi užduotis, tačiau tai yra iš ankstinė prielaida ES sanglaudai ir augimui ateityje. Ir norime sustiprinti socialinį matmenį per sustiprintą valdyseną ir užtikrinti, kad ekonominės ir pinigų sąjungos tikslai neprieštarautų ES valstybių narių tikslams. Ačiū uždėmesi. So much. Ačiū už pasisakymą, dėkoju už gražią kalbą, už geras žinias, būtent, kad greitai galėsime aptarti socialinį matmenį Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. E, mano uždavinys užbaigti diskusijas. Norėčiau padėkoti komisarui, vicepremjerui, ūkio ministrui iš Moldovos Respublikos, ponui Valerijų Lazar. Lazar. Taip pat norėčiau padėkoti direktoriams iš agentūrų Kristian Letmaier, Menindas Valdės, Kristas Sedlaček ir Madlen Serban. Taip pat norėčiau padėkoti kitiems kalbėtojams ir galiausiai norėčiau išsakyti šiokios tokios geros informacijos, būtent, kad mūsų laukia prieimimas, nedėlis prieimimas e, iškart išėjus iš salės koridorė. Taigi dėkoju, baigiame darbą. Szépen köszönöm. Hogy nem, a